Meine Damen und Herren, darf Sie herzlich begrüßen. Welcome. Ponas ir ponai, labas rytas. Nežinau, kodėl mes dirbame šioje salėje, bet taip jau yra. Man reikia akinių, kad matyčiau visus, bet pasistengsime. Taigi, ar turite kokių nors pasiūlymų dėl darbo atvarkės. Gerai, pranešimų neturiu. Taigi, trečias klausimas - energetikos infrastruktūros prioritetai. Kolega Sosa Wagneris yra pranešėjas. Kažkur jį čia mačiau. Taigi, iš karto suteikiu jam žodį. Ačiū, pirmininkė. dabar turėtume kalbėti apie darbo dokumentą, kurį esu pateikęs e, komiteto nariams. Visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad mūsų tikslai yra energetikos politikos tikslai, tai yra aiškus tikslai, mes norime užbaigti e, energetikos vidaus rinką, užtikrinti tvarumą, panaudoti alternatyvius šaltinius, siekti konkurencingumo ir saugumo Tai yra mūsų tikslai, kurie numatyti Europos energetikos politikoje. Šie energetikos politikos tikslai negali būti pasiekti, jeigu neturėsime tinkamai pritaikytos infrastruktūros tokiam energetikos modeliui, modeliui kurį institucijos norėtų sukurti. Todėl šiame pranešime dėl infrastruktūros prioritetų iki 20 metų ir vėliau ir e, rengiamas. Be to mums reikia tinkamos teisinės aplinkos. Turime Lisabono sutartį, kuri mums suteikia dalyvių vaidmenį rengiant šią energetikos politiką, bet to norėčiau Jums primiti, priminti, kad e, nustatant infrastruktūros prioritetus, energetikos prioritetus, mes įžengėme į naują teritoriją, einame naują kryptimi, įžengėme į teritoriją, kurioje yra daug tradicinių dalykų egzistuojančios infrastruktūros Taip pat turime įvairiausių energetikos teisės aktų, kuriuos dar turime įdėkti. Taigi visą tai Europos institucijoms bus testinis darbas, nes e, dažnai pasitaiko, kad pradedamas darbas vienoje srityje, pamirštant, kas dirbama kitoje, neturėtų tai būti toliau. Kaip ten bebūtų, senuosius teisės aktus vis tiek reikia gyvendinti, pavyzdžiui, trečiąjį vidaus rinkos paketą, e, dujų tiekimo saugumo reglamentą. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad naujoji energetikos infrastruktūros politika, apskritai naujoji energetikos politika turi dėrėti tarpusavyje su kitomis politikos sritimis, kurios yra rengiamos ir gyvendinamos. Kiekvienas, kiekviena dalis yra visumos dalis. Ir taip mes galėtume pasiekti Lisabonos tikslų. Taigi, ką turime daryti? Turime siekti nuoseklumo tarp to, apie ką kalbame čia, ir tų mechanizmų, kurie naudojame apsaugoti aplinką, kovoti su klimato kaita, plėtojant transporto politiką. Visa tai yra visuma, o energetikos politika yra dalis visos visumos. O energetikos politikoje turime energetikos infrastruktūros politiką. Na, ši politika, energetikos politika, kitos sritis egzistuoja jau metų metus. O dabar mums reikia parengti naują planavimo modelį, nes senasis nebuvo sėkmingas. Taigi tokia yra mūsų užduotis - pagerinti esamą situaciją. Ką mes siekiame nuveikti šios politikos srityje? Siekiame labai aiškių tikslų. Pirmiausia, paskirstyti energiją per protingus tinklus. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kokia svarbi yra viena koncepcija. Tai yra protingi miestai ir miesteliai. Tai yra miestai ir miesteliai, kurie saugo aplinką ir taupo energiją. Tai yra ribojant energijos suvartojimą vartot, iš vartotojų pusės. Tai yra prievalės visoms valstybės narėms. Turime įtraukti miestų tarybas, savivaldos organus, tuos žmonės, kurie yra dažnai pamirštami, žvelgiant iš Briuselio aukštybių. Taip pat reikia siekti veiksmingo kitų energijos šaltinių paskirstimų, pavyzdžiui, dujų ir panašiai. Taigi reikia šios dalykus pabrėžti, rengiant naują politiką. Turime sumažinti mūsų priklausomybę nuo išorės pasaulio ir taip pat e, panaikinti energi, energetikos salas. Taigi visa tai yra mūsų tikslai. Taip pat turime įgyvendinti tai, ką komisija vadina energijos koridoriais. Ir be to turime visus projektus įgyvendinti siekiant Europos intereso, kaip tai e, negru, grabi, negrubiai, negrabiai vadinama. Turime turėti galvoje kriterijus, tai yra hierarchija kriterijų, kuomet e, priimame projektus, kurie tarnauja Europos interesui. Taigi kartu su komisija turime apibūdinti tuos kriterijus labai tiksliai Na ir užbaigus e, šią užduotį, tai būtų labai didelis indėlis plėtojant energijos politiką. Taigi mes norime taupyti energiją, panaudoti esamą infrastruktūrą ir daugelį kitų dalykų. Visą tai turi dėrėti kartu. Noriu kreiptis į komiteto narius, kad e, jūs padėtumėte dirbant šį darbą. Turime visi kartu siekti pažangos. Na ir noriu taip pat kreiptis į Europos komisiją, kad ji suteikti didesnį matomumą visiems šiems klausimams. Vienas klausimas, kuris mums visiems rūpi rengiant energetikos politiką ir prioritetus, yra leidimų, licenzijų e, klausimai. E, visą tai darosi labai sudėtinga, turint galvoje 27 valstybės narės, reikia atkreipti dėmesį ir nacionalinius teisės aktus, kurie yra ypatingi kiekvienoje valstybėje narėje e, ir skirtis rytims, kur ES neturi kartais kompetencijos. Turime visą tai spręsti, nes iš esmės susidurime su problema, kuomet projektai, kurie trunka dešimt metų ar ilgiau, e, jie tarsi ir išsikvepia Reikia įtraukti vietos e, valdžios institucijas, kai kalbama apie leidimus, licencijas ir panašiai. Tai reiškia, kad bėgant laikui projektai gali išsikvėpti. Tas problemas reikia išspręsti, suderinti teisės aktus svarbiausiose srityse, pavyzdžiui, kai kalbama apie projektų patvirtinimo terminus. Taip pat turime susidoroti su administracinė letargija, kai leidimai nesuteikiami laiku, kai jų reikia. Taigi, mums reikia vieningo požiūrio, tačiau turime suprasti visus visas problemas, kurias reikia įveikti, kai kalbame tarp valstybinės procedūras. Pavyzdžiui, kai reikia suteikti valst... leidimą vienai valstybė narė, tai nėra galbūt dėlėjos problemos. Tačiau reikia vieno lagelio sistemos visai ES, kai kalbame apie tarp valstybinius projektus. Mes norime, kad būtų tokia vieno langelio sistema, kai kalbame apie tarp valstybinius projektus. Tuo pat metu turime laikytis ir subsidirumo principo be viso to turime klausytis žmonių balso. Svarbu, kad ir žmonės būtų įtraukti į šių projektų plėtojimą. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Nes e, jeigu turime asociacijas, plėtinę visuomenę, kurie e, tikrina projektų gyvenimą, tai yra svarbu, nes jie, kad jie galėtų ir sustabdytų, to, sudyti tuos projektus. Reikia žmonės įtraukti jau pračioje projektų genezėje, kad jie susilauktų iš karto visų reikalingų techninių paaiškinimų ir kad patys galėtų spręsti ir susidaryti nuomonę. Metams bėgant daug pažangos šiuose srityse yra padaryta. E, negalima sakyti, kad Europos žmonės yra nuo šalyje, kai tokie projektai rengiami, tačiau reikia daugiau tai daryti. reikia atsižvelgti daugiau į pilietinės visuomenės nuomonę. Na, dėl finansavimo. Tai, ką aš sakau pranešime, kad iš pradžių finansavimas e, patektų iš privataus sektoriaus, tai yra mokėtų vartotojai. Tačiau nereikia atmesti ir viešojo finansavimo galimybių, nes kartais, kai rengiami svarbus projektai, turi būti tam tikras Europos politinis ir finansinis interesas. Taip pat reikia galvoti apie tokį finansavimą, ypač kai kalbama apie tarvalstybinius projektus, kas būtent moka už tokias projektus, kaip skirtomas lėšos. Ir tokiais atvejais labai svarbu pabrėžti, kad be finansavimo problemų svarbu kreipti dėmesį, ko nori energetikos sek sektoriaus subjektai ir koks yra reguliavimo e, turinys, kad būtų galima užtikrinti tinkamą finansavimą energetikos projektams. Žinoma, teisės aktuose dažnai vyksta pakeitimų, kartais nenumatytų. Ir tai gali duoti neigiamą poveikį subjektams e, energetikos sektorijoje. Taigi, be finansinių problemų e, dar reikia kreipti dėmesį į teisinės problemas, kurias reikia išspręsti. Taigi, toks būtų mano pranešimas ir aš e, lauksiu jūsų pasiūlymų, pakeitimų, dirbant šį darbą. Na, pagaliau norėčiau pasakyti, kad e, dirbant su pranešėjais iš kitų politinių frakcijų buvo, bus gana sudėtingas, turime daug nuveikti. Tačiau bendradarbiavimas iš tikrųjų kol kas buvo nuoširdus ir vaisingas. Taigi, tikiuosi dirbti šį darbą iki galo. Ačiū. Nereikėtų taip pat pamiršti ir kad laikas bėga, todėl paprašysiu jūsų riboti savo pasisakymų laiką. Bus matuojamas laikas pasisakančiojų. Dabar suteiksime žodį tiems, kurie negalėjo pasisakyti praėjusį kartą. Na, iš pradžių, ponė Kolerska, Babinska. Ačiū. Net nesitikėjau, kad jūs prisiminsite tai, kas, ką žmonės yra sakę ankstesnėse diskusijose. Vienas iš dalykų, kuriuos reikėtų turėti omeny mūsų ataskaitoje. Ir apie tai užsiminti apie tai pranešėjas. Ir manau, kad kiti pranešėjai irgi apie tai kalbės. Yra kriterijai, kuriais vadovaujantis atrenkami projektai. Nes būtent ties tuo mums teks padirbėti. Ypatingą dėmesį turėtumėm e, skirti tam, kad kiekvienas projektas, kuris bus imtas įgyvendinti, atitiktų bent jau du kriterijus, nes yra dabar daug projektų, kurie atitinka tik vieną kriterijų. Taigi mes turėtumėm e, atrinkti tokius projektus, kurie tinka bent jau du, tris kriterijus. Pavyzdžiui, turėtumėm taip pat kreipti dėmesį į Europos projekto apibriežti. Komisaras pasakė, kad, sakykime, Nord Stream e, buvo europinis projektas, tačiau jam nereikės europinio finansavimo. Tada kyla klausimas, tai kiek, kokiu mastu tai yra europinis projektas. <clears throat> Komisaras galbūt norėjo pasakyti, kad jisai mums užtikrins tiekimą, bet tai yra tik tai vienas iš kriterijų. Taigi gal reikėtų padirbėti ties europinio projekto apibrieštimi ir kad e, tokie projektai tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai turėtų tos kriterijus atitikti. Dar vienas dalykas, į ką reikia atkreipti dėmesį, yra finansavimas. Čia, mano nuomonė, neturėtumėm kurti ar įgyveninti kažkokiu tai naujų instrumentų, nes tokiam instrumentam e, parengti reikia laiko, juos reikia išbandyti, ištaisyti klaidas ir visam e, procesui reikia įsibėgėjimo. O, o mes infrastruktūrinėse projektuose turime veikti nedelsdami. Todėl turime pasinaudoti jau turimomis priemonėmis, tokiomis kaip, pavyzdžiui, Sanglaudos fondas. Trečia, kai kalbame apie europinius tinklus, paprastai mm, į galvą pirmiausiai šauna mintis apie naujų jungčių, naujų kelių tiesimą ir panašiai. Tai svarbu, bet jeigu europinė e, sistema turi būti bendra ir išvystyta to lygiai, mes turime pirmiausia galvoti ir apie tuos e, paneuropinių tinklų e, segmentus, kurie jau sensta ir netrukus gali išeiti iš rikiuotės, nebe, ne, nebebus tinkami naudoti ir tas vėlgi sutrikdytų bendro europinio tinklo veikimą. Taigi, kai galvojame apie <clears throat> Šiaurės jūros projektus, turime nepamiršti pat ir Šiaurės Afrikos, jungčių su Šiaurės Afrika, tačiau turime nepamiršti ir kitų aspektų tam tikrų Europos regionų, kur, tarkim, nepakankamai išvystyti elektros perdavimo tinklai arba jų išdėstymas yra nelabai tinkamas. Iš tikrųjų, Europoje yra daug teritorijų, daug plotų, kur tokių jungčių vis dar trūksta. Kolega Rodras. Ačiū pirmininkė. Daugelis žmonių laiko, kad e, Ši ataskaita yra labai svarbi, kadangi ir komisija, ir daugelis kitų institucijų bendrai dabar e, planuoja darbą dešimtmečiams į priekį, mėgina sukurti integruotą, liberalizuotą, veiksmingai veikiančią Europos energetinę rinką, <clears throat> kuri turėtų padinti mūsų konkurencingumą prisidėti prie mūsų piliečių e, gyvenimo kokybės gerinimo. Mes e, sukūrėme netaip seniai ne vieną teisės aktą, buvome labai ambicingi. Ir šios dienos ataskaita siekiama užpildyti spragą. Be šių pasiūlymų gyvendinimo visos kitos priemonės bus visiškai neveiksmingos. Kadangi mes ketiname tvirtinti daug įvairių paketų dėl vidaus rinkos veikimo ir mes galime be abejo tvirtinti kiek tik tai norime planų, siekdami padidinti energetikos rinkos e, veiksmingumą. Bet jeigu nebus infrastruktūros, kuri leisų tokiai rinkai veiksmingai veikti, visas kitos priemonės bus tik tuščia žodžiavimas. Todėl šiandieną noriu pasakyti, kad iš tikrųjų šis dokumentas yra labai svarbus ir jis prisidės prie uh, to bendro tikslo sukurti bendrą europinę uh, energetikos rinką. Na, kol kas viskas liktai gerai, man patiko, ką sakė pranešėja šitą, um, e, man patiko jo išsakyta gera valia bendradarbiauti su visais mumis, ypatingai su šešėliniais pranešiais. Na ir ta proga, pirmininkė, noriu pasakyti, kad komisija mums pateikė dokumentą, kuris yra geras atspirties taškas. Ne visada tai būna. Kartais komisija e, mums pateikia dokumentus kurie gerokai skiriasi nuo to, ko mes norime ir siekiame. Tačiau šiuo atveju taip nėra. Komisija pateikė šį pasiūlymą tam, kad parlamentas ir taryba, e, kur, kiek matau, taip pat viskas vyksta mm, teisinga linkme, e, dabar galėtum gerai pasidarbuoti. Kalbant apie konkrečius klausimus. Pranešėjas užsiminė apie administracinės procedūras, leidimų, licencijų išdavimą ir panašiai. Tai itin sudėtingas procesas tada, kai kalbame apie kelias valstybės apimančius projektus. Ir, kaip jau anksčiau sakiau, mes e, čia dirbame ES centre mėgindami supaprastintas procedūras, buvo pabrėžta, kad tai nėra taip paprasta, kadangi tenka išlaikyti ir subsidiarumo principą. Tačiau turime priemonių, kurios leidžia mums siekti pažangos ir tai, manau, tas priemonės reikėtų panaudoti. E, manyčiau, kad šiame pranešime arba šioje ataskaitoje taip pat reikėtų pabrėžti, kad tokių priemonių esama. yra ir kitų sunkumų, nes, pavyzdžiui, investuotojų akimis ne visada atskiri projektai gali būti pakankamai patrauklus. Todėl tokiu atveju mes galime pamėginti <clears throat> vyriausybių ligmenyje per kainų reguliavimą pasirūpinti, kad investuotojams, kurie iš pat pradžių pasiryšta įdėti pinigų į tokias infrastruktūros kūrimą, nekiltų jokių kliučių dėl, pavyzdžiui, tarifų, kurios taiko arba vyriausybės, arba Europos teisės aktai. Mes turime jų net baidyti. Be abejo, energijos kainos neturėtų būti žemesnės negu jų savikaina, jų gamybos kaina. Tačiau noriu pasakyti, kad jeigu jau kažkoks tai projektas finansiškai atrodo patrauklus, nereikia jo sugadinti perdėto reguliavimo, reglamentavimo. E, būtina sąlyga iš ankstinė, kuriant e, gerą energetikos politiką, yra e, tai, kad reikia gyveninti jau primtus teisės aktus, gyventi juos pilnai. Tai yra energetikos rinkos teisės paketas, taip pat dujų tiekimo strategija. Šie dokumentai turi būti pilnai gyvendinti, nes jie taps neatsiejama energetikos politikos dalimi. Na ir čia komisijai teks tikrai gerai padirbėti, pasirūpinti, kad valstybės narės laikytųsi jau primtų teisės aktų, o jeigu vėluojama tai padaryti, tai komisija vėlgi turi savo teisinius vertų, kurios gali taikyti tokiais atvejais. Nėra jokio bejonio pirmininkė, kad ilgalaikėje perspektyvoje. Mes be abejo pasirinksime prioritetus infrastruktūroje. Bus pasirinkti tie projektai, e, kurie svarbus e, tiekimų užtikrinti, tiekimo saugumų užtikrinti, taip pat svarbus e, kovojant su klimato kaita ir laiks nuo laiko be abejo prireiks valstybinių lėšų, jeigu tie projektai rinkoje nepasirodys pakankamai patrauklus. Tačiau, kai bus nusinėjami tokie prioritetai, mes turime vėlgi vadovautis dviem principais. Arba iš karto galima parengti kažkokį tai sąrašą, arba pirmiausiai nustatome prioritetus kaip po tokius, o paskiau jau rengėme jų sąrašą. E, manau, kad pranšės sutiks su manim. Aš siūlyčiau iš pat pradžių susitarti dėl visiems primtinų kriterijų rinkinio. Pavyzdžiui, e, kad reikia panaikinti vadinamas energetinės salas, tai yra izoliuotus energetiškai regionus. Tuos regionus, kurie kritiškai priklausomi nuo vieno tiekėjo. Taip pat ten, kur e, egzistuoja kažkoks tai vienintelis infrastruktūros objektas arba, arba to objektų rinkinys. Tai būtų vienas iš svarbių kriterijų. E, taip pat reikės primti ir kitus kriterijus, kurie, pažiūrėjau, skatintų regionų bendradarbiavimą. Ir turi būti matyta tų kriterijų hierarchija tam, kad kai kalbėsime apie konkrečius projektus, mes galėtumėm gana jų pagrindų išvengti bet kokios trinties ir bereikalingų debatų. E, tuomet jau būtų daug lengviau sudaryti ir prioritetinių projektų sąrašą. Taigi, pirmininkė, manau, kad mūsų laukia daug darbo. Pradėjome tą darbą neblogai. Ir be abejo, profesorius e, Sosa Wagner gali iš manęs tikėtis visokiojo bendradarbiavimo tam, kad šis darbas būtų sėkmingai baigtas. Ačiū. Norėjau pabrėžti, kad visi matote kalbėdami prieš save laikrodį. Ir jeigu iš tikrųjų e, kalbėtojai nesilaikys e, nustatyto laiko, tai ne visiems pavyks pasakyti. Taigi siūlau dabar apsiba dviem minutėm, ponas Kavins. Ačiū pirmininkė. E, sutiksiu su <laughs> kalbėtus, kaip pasakė iki šiol. Aš per daug neanalizuosiu to pristatyto dokumento, pakalbėsiu apie vieną aspektą, kur, kurio, tiesą sakant, ir baigė ponas Zakvadras būtent e, jeigu norime sukurti infrastruktūrą, tai turbūt visiems akivaizdu, kad e, e, tai yra būtina padaryti, nes kitaip be infrastruktūros mes nesukursime tos bendros vienos energetinės rinkos Europoje. Ir tai turėtų būti svarbus tikslas, kurį suprastų ir Europos vartotojai. Sunkumai glūdi tame, kad kai kurie projektai komerciškai yra gyvybingi ir pritraukti lėšų ten nebus sudėtinga, jeigu bus primti reikiami teisės aktai ir bus nustatyti protingi tarpvalstybiniai tarifai, tačiau yra kitų projektų, kurie bent jau iš pat pradžių komerciškai tikrai neatsipirks ir kur reikės įdėti viešo sektoriaus lėšų. Klausimas ir būtų, kuriems projektams reikės e, valstybinio finansavimo, kaip mes dėl to spręsime ir kaip surasime tų papildomų lėšų, kadangi e, aš manau, kad viena vertus bet kuris investuotojas turbūt norės bendalinio valstybės finansavimo, kad jo paties investicijos būtų mažesnės. Dėl to e, aišku, kad vyksta tam tikra konkurencija. Taigi labai svarbu, kad e, viešieji fondai nebūtų suskaidyti į per daug smulkius fragmentus. Ir <clears throat> aš manau, kad vėlgi čia, pažiūrėjau, šeštame puslapyje E, yra teisinga nuostata, kur kalbama, kad turi būti vengiama suskaidyti valstybės finansavimą per smulkius fragmentus ir reikia dėl to patvirtinti kažkokią tai bendrą metodiką. Aš manau, kad tai yra teisingai pasirinkta kryptis. Nežinau, ar galime parengti kažkokį tai projektų sąrašą, bet jeigu bus labai aiški metodika ir kriterijai, kuriems projektams, e, e, kurios projektus laikysime Europos intereso projektais ir kuriuos finansuotumėm iš europinių lėšų. E, tai būtų puiku, apie tai kalbėjo kita kolegė ir aš manau, kad tai bus vienas iš šimtų uždavinių. Ačiū. Ačiū toliau, ponia Madurel. <laughs> Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėjų už su puikiai atliktų darbų. Visiškai pritariu jam, jo požiūriui bendrajam. Dabar norėčiau keletą pasiūlymų pristatyti. Praneš, pranešėjas bei ponas Vidal Kvadras sakė, kad reikia dėti pastangas tam, kad energetinės salos pranykstų. Tačiau dabar užduočiau konkretų klausimą. Manau, kad šiame pranešime reikėtų pakartoti ES įsipareigojimą susijusi su 10 procentų jungčių, dėl kurių buvo nuspręsta Lisabonos e, vadovų taryboje. Ir man atrodo, kad e, čia reikėtų kaip ir 20, 20 strategijos e, atveju panašius tikslus nusistatyti. Ko gero, energetikos infrastruktūrų srityje nepakanka vien tik tai pasikliauti ES valstybių narių gebėjimais. Reikia ir kitų kriterijų. Turime plėtros programų dešimčiai metų ir štai praėjusiais metais buvo nustatyta, kad nėra pakankamai koordinavimo, nėra bendros ES sąjungos vizijos šioje srityje. Na, gal nebesiplėsiu, nes kolegos apie tai daug kalbėjo. Dabar kitas dalykas - finansavimas. Infrastruktūrų finansavimas labai svarbus, tačiau komisija pati mano, kad 100 milijardų eurų reikės e, infrastruktūroms finansuoti. Tai kaip rinka galės tai finansuoti? E, Net ir esant stabiliai situacijai sudėtinga būtų tai padaryti. Būtina didinti lėšas skiriamas iš ES biudžeto tam, kad būtų statomos Europos bendro intereso infrastruktūros. Aišku, to nepakaks visoms finansavimo problemams išspręsti. Na ir dar viena pastaba dėl vartotojų. Labai dažnai girdžiu tokius argumentus. Sakoma, kad neįmanoma investuoti į infrastruktūras, nes taip bus padidinti energijos kaštai. Tačiau visi žinome, kad infrastruktūrų kaštai yra labai menka e, galutinės kainos dalis. Bent jau mano žiniomis, tik tai 10 procentų, pavyzdžiui, dujų kainos tai sudaro. Ir kaip žinia, kuo daugiau infrastruktūrų, tuo daugiau jungčių yra, tuo e, daugiau rinkų galima sujungti ir tuo konkurencingesnės tampa rinkos nuo to. Aš nemanau, kad nuo to kainos tik tai didėtų, kaip tik priešingai kainos turėtų būti labiau prieinamos vartotojai tokiu atveju. Taigi, noriu tik tai dar kartą pasakyti, kad e, ir toliau dėsiu visas pastangas tam, kad bendradarbiautume su pranešėju. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas e, dar turiu dešimt užsirašysiu į kalbėtojų sąrašą. Pona Žado. Taip, kad reikėtų paska, paskubėti. Pona Žado. Norėjau tik tai e, pagirti kokybę šio pranešimo. Taigi, pirmiausia, remiame pranešėjo viziją e, tuo atveju, kai jis kalba apie 2050 metus. šiltnamio dujų išmetamų, išmetamų šiltnamio dujų e, kiekį reikėtų sumažinti 85-95 procentais. Ir tai yra geras tikslas. Dabar kitas dalykas. Reikėtų sudaryti energijos infrastruktūrų hierarchiją. Jau buvo apie tai nemažai kalbėta, pranešėjas su Europos komisija buvo surengę susitikimą dėl šio klausimo. Šiuo metu 140 milijardų eurų investicijų yra pagal dabartinį modelį numatyta. Tačiau pagal kitus modelius, jeigu būtų į tai investuojama, tai pakaktų tik tai 70 milijardų. Taigi matome, kad e, šis klausimas labai svarbus dėl investuojamų lėšų sumos ir apskritai dėl savo svarbos. Paprašyčiau dabar, kad komisija energijos roadmap vadinamose gairėse numatytų energetikos modelius. Ir ko gero, nenormalu, kad tokiais klausimais komisija E, pasirenka vieną vienintelį modelį ir jokių kitų alternatyvų netgi nesvarsto. Dabar kitas dalykas - prioritetai infrastruktūrų srityje. Taip, be abejo, reikia prioritetus e, pačiose koridoriuose teikti, tačiau ir prioritetus iš koridorių reikėtų pačių išskirti. Mes čia tris prioritetus norėtume išskirti. Pirmiausia, super tinklo prioritetas šiaurės jūros e, jungtis, reikia Šiaurės jūros e, vėjo jėgainės prijungti prie Europos tinklų. Na ir rytų vakarų koridorius e, dujų srityje, dvigubis rautai. Čia turėtų būti, be abejo, tai labai svarbu rytų vakarų solidarumui ir be abejo e, izoliuotų regionų klausimas. Dabar naujos infrastruktūros. E, Mes visi to pageidaujame, tačiau visi žinome, kad projektai, kurie neaptarti su vietos visuomenė, negali būti patvirtinti. Todėl labai svarbus, svarbios yra konsultacijos vietos lygmenių. Na ir dar vienas dalykas. Čia nekalbama apie e, CO2 išlakas. Juk su tinklų plėtra tai taipogi gali būti susiję. Štai pavyzdžiui, e, infrastruktūros gali būti perkeliamos iš ES į kitas šalis. Na ir dabar bituminių dujų klausimas. Jos dabar yra naudojamos Amerikos žemynė ir galiu pasakyti, kad šis pasiūlymas yra absurdiškas. Ir ko gero nulinio potencialo struktūras statyti yra e, nenormalu ir nelogiška ir nemanau, kad reikėtų apie tai kalbėti apskritai. Jeigu tokiu ritmu ir toliau bus kalbama, tai nebeliks laiko visiems. Dabar žodis poniai Valian. Kalbėsiu trumpai. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai už naudingą ir e, aišku išsamų darbinį dokumentą. Taip pat noriu pasakyti, kad vertinu komisijos pastangas, kuriant e, energetikos infrastruktūros paketą. Tai yra pozityvus žingsnis. Dabar poro pastebėjimų. Visų pirma, kalbant apie infrastruktūros investicijas ir planavimą, mes turėtumėm orientuotis bent jau į 2050 metus arba turėtumėm raginti komisiją, kad e, E, visą tai būtų aiškiai suderinta su veiksmų žemėlapiu arba veiksmų gairėmis 2050 metams e, arba derinti tikslus. Taip pat noriu pasakyti, kad e, ekonominėme kontekste turime savo priminti, kad reikia visokiojopos energetikos diversifikacijos neatmetant tam tikrų energetinių šaltinių kaip moraliai neprimtinų ir panašiai. <clears throat> Kalbant apie projektų mastą, manau, kad e, užuot e, pylę milžiniškus srautus lėšų į europinius projektus turėtumėm orientuotis labiau į mažesnius e, kaštų sąnaudų prasme efektyvius projektus, kurie galėtų labai greitai duoti pridėtinės vertės ir pakeisti situaciją. Na, taip pat pritariu daugeliu kitų, kad reikia labai iškių kriterijų, labai iškios uh, projektų hierarchijos kai juos nagrinėjame. Taip pat e, vertinant e, finansinį aspektą, galiu pasakyti, kad e, sveikinu komisijos požiūrį, jog finansavimas turėtų būti orientuotas į rinkos dėsnius, tačiau taip pat reikėtų naudoti naujas finansinės priemonės ir turėtume pagalvoti apie galimybę, pavyzdžiui, išleisti Europinės projektų obligacijas, partnerystę su Europos investicijų banku, kaip vieną iš priemonių pritraukti reikiamas investicijas į projektus. Uh, E, na ir pabaigai noriu prisijungti prie kitų kalbėjusių ir pabrėžti, kad mums labai svarbu yra pamatyti daugiau ambicijų, e, kai kalbame apie leidimų išdavimo procedūras. Pavyzdžiui, kad viskas būtų orientuota į vieno langelio principą tarp valstybiniam projektam apie Farmitiną, o visą kitą galbūt sakysiu kitą progą. Labai ačiū, ponas Šumanskis. Labai ačiū. pabandžiau perskaityti komunikatą dar kartą, atsižvelgdamas į vadovų tarybos išvadas patvirtintas vasario ketvirtą. Ir aiškiai matome, kad galime pateikti tam tikrų pastabų. Infrastruktūros e, plėtojimas negali būti apsiribotas vien tik tai su atsinaujančių šaltinių plėtojimu. Tai turi būti susijęs su nacionaliniu e, tinklų plėtojimu. Taip pat bendroji rinka turi būti veiksmingesnė daugelės ryčių ES. Taigi reikia daugiau kriterijų infrastruktūros plėtojimui. Transnacionalinės jungtis pačios savaime neužtikrina didesnio energetikos tiekimo saugumo ar bendros rinkos geresnio kūrimo. Viskas turi e, eiti ranką rankon su nacionaliniu tinklų plėtojimu. Aišku, didžiausia problema yra parinkti tinkamus prioritetus, kurie atitiktų Europos interesą. Aš esu įstikinęs, kad rinka e, sugebės valdyti investicijas tam tikrų mastų, tačiau reikėtų subsidijuoti tik tai tuos projektus, kurie atitinka tam tikrus kriterijus. E, tai gali būti susijęs su atsinaujančiais šaltiniais, taip, tačiau tai taip pat gali būti susiję ir su energetikos tiekimo saugumu. Ir čia reikia diversifikacijos ne tik energijos perdavimui, bet ir e, energijos šaltiniams. Ir čia, manau, elementas, kuris nusipelno daug dėmesio, tai yra jungtis tarp, jungtis tarp šiaurės ir pietų. Pavyzdžiui, nuo Lenkijos dujų terminalų iki Kroatijos dujų terminalo. Be to, geriausi sprendimai rinkoje veiksmingai neveiks, nes nebus praktinių sprendimų kad galėtų veikti bendra dujų rinka. Dėl skalūno dujų aš nemanau, kad turėtume vien tik tai vertinti ekonominius ir aplinkosauginius aspektus. Pagalvokime apie brandolinę energiją. Jeigu apie tai būtume kalbėję tokiu būdu e, anksčiau, tai tos brandolinės energijos dabar neturėtume. Manau, kad ši dalis e, energetikos pajėgumų nusipelno tam tikrų subsidijų. Ir e, tam, aišku, reikia tam tikros teisinės, aplinkos teisinių pagrindų, kad būtų mažiau na, administracinės naštos ir kliučių. To nori šis sektorius iš mūsų. Negalvokime vien tik tai apie pinigų srautus, galvokime taip pat apie tai, kaip nedaryti kliučių Kolega Balčytis. Pirmas pirmininkė, taip pat noriu padėkoti pranešėjai už iš tikrai įsamų dokumentą ir reikia tikėtis, kad jisai ateityje duos žymiai didesnę naudą negu prieš tai buvusi ES politika transeuropinių energetikos tiklų kūrime, kuri nedavė reikiamų rezultatų. Praktiškai jinai buvo nelanksti, suskaldyta ir dokumentuose, pagrindinėse dokumentuose buvo labai daug išimčių. Nenoriu kartotis, tikrai pritariu tam, kad būtų labai griežtas ir aiškus ateityje planavimas ir Europos komisija turėtų labai griežtai prižiūrėti šitų išskirtų tam tikrų projektų įgyvendinimą. E, manau, labai teisingos mintis yra dėl energetiškai izoliuotų regionų e, dėl infrastruktūros sukūrimo, nes tai turėtų būti bendras ES interesas, o ne vienos ar kitos šalies. Ir taip pat, manau, yra labai svarbu žymiai labiau užakcentuoti atsinaujinančių energijos šaltinių vietą mūsų ateities energetikos politikoje. Manau, reikėtų vis dėlto paprašyti komisijos, kad būtų suskaičiuota vis dėlto, kiek kainuoja šiandieninė atominė energija įskaitant arba apskaičiuojant kaštus ne tik tai statybos, eksploatacijos, bet ir atliekų saugojimą ateities ištisų dešimtmečių arba šimtų metų kartom ir gali pasirodyti taip, kad atsinaujantis energijos šaltiniai jie yra visiškai primtini. Todėl e, tikrai aš tikiu, kad šitas pranešimas bus didelė, didelė naujovė ateities energetinės sistemos kūrimui. Ačiū labai. Bedanke mich, Kollege Marcin Marinčevič. Ačiū, kolega Marcinkevičius. Ačiū, pirmininkė, aš visiškai pritariu anksčiau pasisakysiam kalbėtojai. Komisijos dokumente trūksta platesnio požiūrio suskistintų natūralių dujų koridoriams. Atrodo, kad iš viso energijos suvartojimo ateityje ši, šis aspektas bus ypač svarbus per vadovų tarybą patvirtintose išvadose sakoma, jog pastebima, jog ne vienas energijos šaltinis neturėtų būti diskriminuojamas. Ir čia aš galvoje ypač turiu konvencinę ir nekonvencinių dujų panaudojimą. Nereikėtų jų diskriminuoti, kaip sakė panas Šimanskis, nes manau, kad Europa galėtų panaudoti skalūnės dujas ateityje. Šešiasdešimt penki milijardai kubinių metrų Amerikoje tokių dujų išgaunama, taigi pagalvoti apie tai, kad, pavyzdžiui, Lenkijoje kol kas išduota 70 licencijų. Tai yra ilgalaikės perspektyvos dalykas, bet jis yra vertingas. Pone Didžiau, ačiū, pone pirmininkė. Aš taip pat e, norėčiau padėkoti pranešėjai. Manau, kad e, šios diskusijos e, dėl Europos energetikos ateities turėtų atsižvelgti į solidarumo išlygą numatytą Lisabonos sutartyje. Jeigu viena valstybė narė patiria energetinę krizę, tai kitos valstybės narės turi pagelbėti jai. Energija turi būti prieinama visiems Europos piliečiams. 30 procentų e, šeimų pajamų yra skiriama energetikos išlaidams apmokėti, sąskaitams apmokėti. Labai svarbu yra, kad energija būtų prieinama piliečiams. Dabar dėl solidarumo išlygos turi būti jungtis numatytos tarp valstybių narių ir tinklai turi būti pažangus. Mums reikia 200 milijardų eurų investicijų tam, kad tai būtų padaryta. Taigi reikia tinkamų finansinių instrumentų šioms lėšoms užtikrinti prioritetas, ko gero, turėtų būti, prioritetai turi būti skiriami pastatų energetiniam efektyvumui ir atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Atominė energija turi būti taip pat čia svarbi šio požiūriu. Dabar e, elektriniai automobiliai. Manau, kad svarbu yra tiek vietos, tiek regioninių lygių naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir visa tai turi būti įtraukta į pažangiuosius tinklus, integruota. Uh, Na ir dar pasakysiu, kad kaimo vietovių poreikiai energetikos prasme yra specifiniai ir manau, kad kaimo vietovėse galima naudoti atsinaujinančius energetikos šaltinius ir kaimo vietovių tinklai turi būti integruoti į pažangiuosius Europos tinklus. Dabar kalbame apie naują finansinę, kai kalbėsime tiksliau apie naują finansinę perspektyvą ir struktūrinius fondus, turime užtikrinti, kad energetinis efektyvumas būtų į tai įtrauktas. Kaimo vietovė energetinis poreikis turi būti ypač čia aptartas. Na ir dabar komisijos atstovui norėčiau užduoti klausimą. Yra toks paketas, kuriuo numatytos investicijos dešimčiai ateinančių metų. Norėjau sužinoti, kiek lėšų jau yra išnaudota ir kokia situacija dabar su tuo yra. Ačiū dabar, ponia Hall. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai už e, darbo pristatymą. Norėčiau pakalbėti apie tris dalykus. Pirmiausia, pranešėjas paminėjo protingus miestus ir energijos efektyvumo svarbą kaip e, tai paminėjo taip pat ponė Tikau. Man atrodo, kad svarbu, aptariant infrastruktūros poreikius, reikia atsižvelgti energijos efektyvumo priemonių poveikį, kai kalbame apie Europos energijos poreikius. Ir apie tai, kad 20 procentų energijos efektyvumos e, reiškia, kad šis 20 procentų atitinka 15 Nabuko projektų, tai reikia, tai reikia atsižvelgti. Taip pat, kai kalbame apie hierarchiją ir kriterijus, kuriuos minėjo ne vienas pasisakysysis, man atrodo, kad be prioriteto užtikrinančio, kad nebūtų energijos salų, būtų naudinga į kriterijus įtraukti ir tai, kad vis didėja elektros energijos svarba Galbūt pranešėjas galėtų įtraukti tokį aspektą, būtent tai, kad elektra yra, tampa prioritetas palyginti su kitais energijos uh, kitomis formomis. Dėl leidimų. Aš sveikinu tai, kad šis aspektas yra pabrėžiamas, jog būtų suderinimas tam tikra šioje srityje. Vien, vienintelis toks perspėjimo uh, žodis būtų tas, kad turime užtikrinti, kad suderinimas, kuris riboja, būtų maksimalus. Tai yra, kad šalise, kur procesas vykstas, vyksta greičiau, neturėtų būti stabdomas, kad jos e, dirbtų lėčiau. Turime aiškiai parašyti, kad e, viskas turi būti kuo greičiau ir tas e, sudarimas būtų maksimali, e, maksimalus apribojimas, o ne minimalus. Ačiū. E, kolega Girekas. Labai ačiū. Klausausi šios diskusijos ir, ir galiu pasakyti, kad užjaučiu poną Sosa Wagnerį, nes atrodo, kad E, tarsi jis būtų kaip teisininkas, kurim, kuriam tenka sukonstruoti automobilį. Man atrodo, mes į šią temą žvelgiame iš pro antras duris ir komisija tiesiog savo palengvina darbą. Ta prasme, nemanau, kad teisininkas gali sukurti Europos tinklus optimaliu būdu. Man atrodo, viską reikia žiūrėti visiškai kitaip. Visų pirma, reikia kurti bendrą europinį dizainą ir po to tik tai kalbėti apie tai, kokios teisinės nakštos reikia išvengti, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės teisę. Taigi aš linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės, tačiau nepaisant to, man atrodo, kad optimalaus plano nebus pateikta ir kaip ir anksčiau viskas baigsis fiasko. Tuo pat metu aš pritariu poniai Bobinskai ir ponui Kvadrasui, kad turime pakankamai teisės aktų, reikia konkrečių projektų. Ačiū. Ponas Hatsimarkakis bus paskutinis, po to komisija ir po to kitas klausimas. Ačiū. Pirmininkė, galiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, noriu pakalbėti apie finansavimą. Šį aspektą reikia patikslinti. Man atrodo, kad praneš, į pranešimą būtų galima įtraukti naujovišką elementą, tai yra garantijas iš struktūrinių fondų. Ir tai turėtų sverto poveikį e, Europos investicijų bankui. Turime turėti galvoje finansų reglamentą, taip pat nepamiršti projektinių obligacijų. Antra, noriu pabrėžti jungčių klausimą. Niekas neminėjo energijos kaupimo Manau, kad 20 metų strategijos negyvendinsime, nebent sujungsime saugyklas, tinkamas saugyklas. Na, o dėl energetikos salų, tai turėtų būti svarbiausias finansavimo tikslas. Turime šį klausimą išspręsti labai greitai, panaudodami naujoviškus finansavimo priemonės. Labai trumpai, pana Karvalijo. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad pranešimas yra labai svarbus Europos ateičiai ir labai svarbu yra šį aspektą koordinuoti gerai su ES ateities biudžetu. Kaip daugelis kolegų sakė, turime jau daug teisės aktų, kurios reikia dar įgyvendinti, ypač kai kalbame apie elektros tinklus, dujų tinklus, kurie turėtų apimti visą ES. Čia reikia taip pat spręsti ir energijos salų klausimą labai realistiškai, nes jeigu pažvelgsime į labiausiai intolusius regionus, tai ten situacija yra ypatinga ir tokius regionus reikia taip pat atsižvelgti sprendžiant šį klausimą. Ačiū. Trumpai. <clears throat> komisija. Ačiū pirminkė ir noriu padėkoti visiems šio komiteto nariams už e, jų įnašą į svarbę diskusiją dėl ateities energetikos infrastruktūros. Pirmiausiai noriu pasveikinti taip pat ir pranešėją, kadangi jis savo darbo dokumente iš tikrųjų palėtė visas svarbiausias temas. Ir be abejo mes puikiai suvokiame, kad reikia atkreipti dėmesį į, taip pat ir į visus tikslus susijusius su 2010 metų perspektyva ir energetikos efektyvumą ir energetinių rinkų sujungimą ir kūrimą. E, taip pat labai svarbu yra sukurti tiek dujų, tiek elektros transeuropinius perdavimo tinklus, e, sukurti energetikos reguliuotojų e, agentūrų. Tai yra pagrindiniai žingsniai, kuriant tikrą europinę infrastruktūros politiką ir manau, kad dėl to niekas šiame komitete nebejoja. Manyčiau, kad e, yra keturios labai svarbios temos arba klausimai. Pirmiausiai, e, apie tai buvo gerai pasakyta, kad reikia gero kriterijų sąrašo projektų atrankai. Na ir čia jūsų įnašas bus labai svarbus. E, nes e, bet kokie jūsų pasiūlyti esminiai kriterijai be abejo jums labai padės atrinkti Europos intereso projektus. Toliau jūs taip pat pabrėžėte, jog reikia e, paspartinti leidimų išdavimo procedūras. Be abejo, nepamirštant, jog reikia įtraukti ir vietinius gyventojus, na, mes su to irgi visiškai sutinkame ir tai yra labai svarbus dalykas, be to jis tiesiog siejasi su finansavimu, kadangi kuo ilgesnės procedūros, tuo brangesni tampa projektai, tuo brangesnės tos jungtis. Taigi yra tiesioginis ryšys tarp šių dviejų aspektų ir mes turime ieškoti bendrų sprendimų tiek e, leidimų išdavimo srityje, tiek finansavimo srityje. Be abejo, finansavimui mes pirmiausiai pasitikime rinkos mechanizmais, e, reikia galbūt e, šiek tiek reguliuoti tarifų nustatymą, tačiau, kaip buvo pabrėžta ne vieno parlamentaro, to turbūt nepakaks, kai turėsime kalbėti apie tiekimo saugumo užtikrinimą ir pilną rinkos integraciją. Taigi, aš manau, kad e, šiais klausimais e, mes be abejo lauksime ir sveikinsime bet kokį jūsų indėlį. E, ir šiandieną tai, kas nuskambėjo, buvo labai naudinga. Na ir dar porą paskutinių pastabų. Mes prieme domen e, e, pastabą dėl e, modelių, tačiau e, šie dalykai numatyti tolesnė perspektyva ir galbūt tiesiogiai su mūsų diskusija nesisėja, o dėl e, vietinių išteklių e, tai, kas buvo pasakyta, kas buvo kalbama apie e, neįprastinius dujų šaltinius. E, aš manau, kad vėlgi e, šie šaltiniai taps aktualesni tolesnė perspektyvai po 2010 metų, taigi dabar galbūt dėl to dar žvangiant angelės nereikia, tačiau be abejo turime įvertinti šalių turimus savus išteklius, nes turime, ką turime ir turime be abejo pirmiausiai pamėginti geriausiai išnaudoti tos turimus išteklius. E, tai tiek, ačiū už Jūsų indėlį ir be abejo lauksime tolesnių diskusijų šią temą. Pirmininkas, ačiū. Dabar žiūriu į laikrodį ir paprašysiu jūsų supratimo. Teks dabar mums e, baigti šio klausimo nagrinėjimą ir balsuosime dabar tam, kad tolesnė darbo tarkė po to toliau testume. Dabar turite balsavimų sąrašą. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich hoffe, alle sind an Bord. Mėly kolegos, tikiuosi, kad e, šiandien dabar dalyvauja visi, kas turėtų balsuoti. Ar jūs dabar dar nenorite pradėti balsuoti, kas čia vyksta? Ar galime pradėti balsuoti? Pirmiausia, balsuokime Dėl energetikos infrastruktūrų prioritetų, kas už elektroniškai, berots, reikėtų balsuoti. Taip, elektroniškai vis dėlto. Balsuojame. Jo, vat, jūs įsivaizdūnai. Neveikia sistema. Pradedame balsuoti. Veikia ar ne? Kas už? Prašom pakelti rankas. Keturiasdešimt vienas už. plus ponia Merkis. Taigi vienbalsiai patvirtinta. Toliau kitas klausimas yra belėt. Pirmas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. Kit, septintasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. 46 atkrenta. Aštuntas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. 18 atkrenta, 9 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 7 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Toliau trečiasis kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Toliau 11 su žodiniu pakeitimu, kas už, su žodiniu pakeitimu, prieš susilaiko patvirtintas. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Penkioliktas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Keturioliktas, už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šešioliktas, su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Devynioliktas, už, prieš, susilaiko patvirtinta. Kompromisas keturi, kas už, Ar praleidau kažkurį? 21 atkrenta. Ketvirtas kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtinta. Kiti atkrenta. Toliau 44. Dvi dalis su žodiniu pakeitimu. Pirmoji dalis kas už. Prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis kas už. Prieš susilaiko patvirtinta. Penktas kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtinta. 28 atkrenta, kiti atkrenta. 35 už, ne. 32 už, prieš susilaiko patvirtinta. 35 už, prieš susilaiko patvirtintas. 36 už, prieš susilaiko atmestas. 6 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 37, dėl jo reikia balsuoti. Taigi reikia grįžti prie 37-ojo. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. 42 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau. Kokia problema? Galutinės balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Labai ačiū. Sveikiname visus pasidarbavusius. Balsavimas baigtas. Ir dabar svarstysime kitą klausimą. Žinoma, noriu pasveikinti visus, kurie dirbo rengiančios šios klausimus. Tačiau prašom dabar išeinančius išeiti ramiai. Kitas klausimas. Ir šisnės finansinės priemonės, pagrindinės sandorio šalis ir sandorių duomenų saugyklos. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerbiami kolegos. Labai gaila, bet reikės paskubėti. Dirbti. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Kalfinui. Ir jam vienam tik tai žodį suteiksiu, prašom. Labai ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Uh, reglamento projektas dėl nebiržos išvisnės finansinių priemonių pagrindinių sandorių šalių sandorių domenų saugyklos um, yra iš esmės atspindys įsipareigojimų, kuriuos ES prisėmė G20 posėdėje, kada posėdžios šalis nutarė išplėsti finansų rinkos reglamentavimą tam, kad būtų įnešta daugiau skaidrumo ir mažiau rizikos. Uh, šiuose rinkose. Taigi, šis reglamentas jau įsigaliojo Junktinėse valstijose, e, Europos Sąjungoje komisija gana detaliai ir ilgai konsultavosi, taip pat vyko viešosios konsultacijos ir šitas dokumentas, šitas dokumento projektas yra labai kropštaus darbo uh, rezultatas prieš pateikiant reglamento projektą parlamentui. Kodėl mūsų komitetas įtrauktas į šį procesą? Aš norėčiau atkreipti sudėmėsi, kai diskutuosite šio klausimo būtent į tai. Faktas yra tas, kad kai kalbame apie šviesnės finansinės priemonės ir kitus finansų instrumentus, e, juos naudoja ne tik finansų institucijos, juos taip pat naudoja ir ne finansų kompanijos. Ir labai teisinga būtų pastebėti, kad mūsų komitetas ir mūsų komiteto pirmininkas e, buvo paprašyti pateikti savo nuomonę. Nemažai temų siejasi su bendrovėmis, kurios dirba <clears throat> priekybos sektoriuose, priekybos prekėmis, priekybos energija, priekybos žaliavomis ir taip toliau. Ir ten jie naudoja tas išvesnės finansinės priemonės tiesiog savo verslui pagyvinti ir skatinti. E, aktyvai, kuriais grindžiama šios finansinės priemonės, yra šiuo atveju prekės. Prekio vertė dengiamas šios priemonės. Ir tokios priemonės plačiai naudojamas įvairių bendrovių, ypatingai stambiųjų bendrovių, siekiant sumažinti jų finansinę riziką arba siekiant subalansuoti įvairiaus tipo riziką, su kuria sudarima veikloje. Taigi, naudojam, ar, ar šios priemonės naudojamas finansų valdymui, ar priekyboje susijęs su e, prekių rinka, mes negalime pasakyti, kad tai yra e, grinai spekuliatyvaus pobūdžio instrumentai arba kurios bendrovės naudoja labai dažnai E, nesusėdamos su turtu, nepagrįzdamos turtum. Daugelį atvejų iš tikrųjų mes kalbame apie nefinansų bendrovės ir jokios sisteminės rizikos šitokios švisnės finansinės priemonės e, nesukelia. Taigi mūsų pozicija, ir aš tą ir siūlyčiau, turėtų pirmiausiai būti orientuota į tai, jog turime e, kalbėti apie vartotojus ir ne finansų kompanijas. Aš e, turiu pasakyti, kad su socialdemokratais vakar kaip tik tai vyko įdomus svarstymai, įdomus klausimai. Ten dalyvavo energetikos pramonės, vartotojų organizacijų atstovai ir iš tikrųjų jie e, laikės labai kietos nuomonės, labai aiškios nuomonės dėl reglamento projekto. Na ir iš tikrųjų kalbama apie tai, kad E, reglamentas siekia be abejo nešti daugiau skaidrumo ir panašiai, tačiau kai kalbame apie tam tikrą bendrovių grupę, pavyzdžiui, nefinansinės kompanijas, mes turime rasti tinkamą pusiausvyrą tarp perdėto reguliavimo ir nereguliavimo. Turime neužkirsti kelią šiom bendrovom pasinaudoti finansiniais instrumentais, kurie mažina jų prasnės veiklos riziką. Dėl to analizuodamas E, reglamento projektai mūsų komiteto, iš mūsų komiteto pozicijų. E, noriu pasakyti, kad tai ir būtų būtent tas klausimas, e, kurį mes turime spręsti, taip sakant, turime rasti tinkamą pusiausvyrą tarp skaidrumo ir naujų galimybių bendrovėms, ypatingai mažesniems, pasinaudoti šiais finansiniais instrumentais. Aš pasiūliau, aš pateikiau keletą pasiūlymų. Kita vertus, to pačiu noriu pasakyti, kad diskusijų terminas yra pratestas, taigi mes turėsime daugiau laiko. Uh, galėsime įsigilinti į dokumentą nuodugniau prieš teikdami savo pasiūlymus savo nuomonės e, vadovaujančiam komitetui, kuris yra konkomitetas. Na, e, paminėsiu tik tai keletą mano siūlomų pakeitimų. E, jie yra susijęs su tuo, kad procedūros turi būti aiškiau nusatytos, turėtų būti patikslinus kai kurios apibrieštis, taip pat priežiūra turėtų būti skaidresnė ir labiau nuspėjama bendrovėms. E, reikėtų e, vengti vadinamųjų klyringo šokų, kada staiga mažoms bendrovėms tenka kreiptis į klyringo institucijas, nes tai dažnai susijęs su papildomam išlaidom. Ir mes turėtumėm šitą klyringo šoką kažkaip tai sušvelninti tam, kad e, smulkiai žaidėjai nebūtų išstumti iš rinkos ir nebūtų atgrasinti naudotis šiomis finansinėmis priemonėmis. Taip pat pakeitimai, kuriuos aš jums siūlau svarstyti, yra susijęs su galimu procedūrų supaprastinimu, ypatingai bendrovėms, kurios tikrai nėra finansinio pobūdžio kompanijos. Nes perdėtas reguliavimas reiškia daug daugiau išlaidų, kurios galų gale baigsis tuo, kad e, visą tai išvirs papildomais kaštais vartotojams. Taigi E, tiek trumpai dėl mano pateiktų pakeitimų. E, laukiu diskusijų, laukiu jūsų pasiūlymų ir indėlio. Na ir iš tikrųjų tema skamba kaip e, tokia labai techninė, labai specifinė tema, tačiau kita vertus jis susijusi su jautriais dalykais, tokiais kaip svarbių prekių galimų kainų lygių. Uh, ir e, taip pat e, galimybę vartotojams skaidriai stebėti procesus vykstančius rinkoje, e, galbūt taip pat galimybę užtikrinti daugiau konkurencijos ir tinkamai palankesnės kainas. Reglamento projektas iš tikrųjų reguliatoriams sudaro daug daugiau galimybių skaitant ir Europos rinkos reguliavimo institucijai, įsiterpti ir daug plačiau įvertinti finansų rinkose e, gyvojančią riziką. Na ir šitokį žingsnį mes be abejo galime tik tai sašinim pasveikinti. Ačiū, pane Kalfin, už tokį detalų pristatymą. Dabar žodis ponui Bensonui, mūsų pirmajam kalbėtojai. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Kalfin už puikiai padarytą darbą iš principo sveikinčiau komisijos pateiktą reglamento projektą, kadangi na, akivaizdu, jog reikia reglamentuoti finansinių institucijų veiklos sąlygas, ypatingai tokių, kurios prisidėjo prie finansų krizės. Tačiau taip pat svarbu yra pripažinti, kad e, ne visos palengvinimo priemonės e, yra tinkamos visoms pramonės šakoms, nes skirtingos verslo šakos kartais turi savų prioritetų ir savo specifikos. Pavyzdžiui, energetinės įstaigos, e, būtent šias švistinės finansinės priemonės e, naudoja rizikai sušvelninti savo kasdienėje veikloje, kuris susijusi su, su tos veiklos specifika. Ir e, veiksmingas rizikos valdymas e, leidžia būtent e, per iš esmės priemonės stabilizuoti kainų lygius. Todėl siūlomas e, reglamentas gali turėti neigiamo poveikio energetikos rinkai, gali e, pristabdyti efektyvų energetikos rinkos plėtojimą Europoje. Dėl to man labai malonu matyti, kad komitetas pasirinko e, galimybę pateikti nuomonę šio klausimu ir užtikrinti, kad e, energetikos rinka nebūtų dusinama perdėto reglamentavimo. E, E, iš tikrųjų, energetinės kompanijos vargu ar prisidės prie sisteminės rizikos padidinimo ir e, vargu ar sukels naują krizę. <clears throat> Dėl to aš sakyčiau, kad e, kalbant apie mm, švisnį, priekybą švisnėmis priemonėmis, būtent energetinėje rinkoje kartais mes mm, neturėtumėm galbūt taikyti per daug griežtų reglamentavimo priemonių. Taip pat galėčiau pritarti Э, kai kuriems kitiems э, pranešėjo э, patiems pasiūlymams dėl reguliavimo, mes laukiame eko komiteto galtinės nuomonės. Tačiau e, per tą laiką mes turime be abejo parengti savo nuomonę ir šiaip jau manome, kad komisijos siūlymas reguliavimo priemonės be abejo prisidės prie geresnės situacijos sukūrimo. Tačiau e, turime iš tikrųjų numatyti tam tikrų priemonių, tarkim, išimtis e, e, reikalavimus dėl kliringo procedūrų, kai kuris atvejs e, komercinė rizika yra mažinama, švelninama per vieną iš kompanijų grupės institucijų ir galbūt iš tikrųjų galima būtų leisti grupės, tam tikrų kompanijų grupės viduje tas operacijas su paprastintais be bereikalingų uh, ataskaitų teikimo ir panašiai. Taip pat e, e, labai svarbu, kad e, šios priemonės būtų integruotas į kitas finansinio reglamentavimo instrumentus. Jeigu E, klyringos lengstis nėra viršijamas, tai bendrovės neturėtų būti e, įpareigojamas e, naudoti OGC mechanizmų reikalavimų. Turi būti nustatytas protingas lengstis, nes kitaip mes tiesiog sukursime nepagėdatinų pasiekmių, kada E, energetinės kompanijos pradės dalyvauti rinkoje kaip e, finansinės institucijos. Als nächstes die Kollegin Valian. Pane Valian. Ačiū. Pirminkė, noriu taip pat pasveikinti pranešėją e, su nuveiktų darbu. Mes laukiame to dokumento podėlžė ataskaitos, kur buvo kalbama apie e, rizikas susijusią su švestiniu kredito finansinių priemonių e, panaudojimu. E, mes be abejo turime imtis tam tikrų priemonių rinkai stabilizuoti ir puiku, kad komisija pasiūlė tam tikrų žingsnių šią linkme. Tačiau reikia subalansuoto požiūrio. Jokia ekonomika neklėsties, jeigu niekas nesims rizikos. E, pavyzdžiui, investiciniai finansiniai projektai e, priklauso e, būtent nuo to, ar kažkas tai įmasi tam tikros rizikos naštos ar ne. Ir geriausia, aišku, jeigu riziką galima būtų paskirstyti. Švestinės priemonės yra labai svarbios rizikos perskirstimui realiam ekonominėme mechanizme. Dėl to švestinės priemonės turėtų būti leidžiamas pritaikyti konkretiems naudotojams. Kita vertus, jeigu uh, E, rizika, mes susisaugo GC rinką, e, e, tai labai svarbu yra, kad ta rizika būtų tinkamai prižiūrima. Kartais finansų rinkose labai sunku įvertinti tą riziką, kurią dalyvaujančios šalis įneša. Uh, Na ir e, ypatingai e, kreditavimo institucijos e, šiuo atveju yra susijusios su aukšta rizika, tą riziką ne visada galima iš pat pradžių įvertinti. Paprastai tik tai bankai gali tinkamai vertinti skolinimas galimybę skolininkų kreditorių kai kada mes matydavome savitarpio įsipareigojimus, kurie labai glaudžiai sėdavo dalyvaujančias kompanijas. E, e, kai kada tarpusio priklausomybė, kontraktų sąlygos, e, kurios būdavo dangstomos komerciniam paslaptimi ir dėl to būdavo viešai neprieinamos, prisidėjo su, sukuriant šitą finansų riziką ir finansinį destabilizavimą. Todėl, kai kalbame apie sisteminę riziką, aš sutikčiau su komisijos dviem elementais. Uh, Pirmiausiai, kad turėtų būti kažkoks tai repozitoriumas, kur būtų renkami duomenys apie apimtis ir kainas, e, kad būtų skaidriu vertinamas rinkos veiklos mechanizmas. Ir kitas dalykas, e, centrinių partnerių, partnerių arba šalių klyringo institucija. E, tokia institucija turi būti paremta kapitalu, gerai reguliuojama ir veiksmingai valdoma. Uh, Taip pat e, buvo užsiminta apie tam tikrus skirtumus tarp, e, pavyzdžiui, energetikos pramonės objektų ir kai kurių kitų institucijų. Manau, kad iš tikrųjų diferencijavimas arba skirimas tam tikras e, sektorių yra būtinas, <clears throat> kadangi akivaizdu, kad vienos kompanijos nesėkmė vargu ar tokia atveju sukels kažkokį domino efektą ir sužlugdys rinkas. Jeigu čia e, iš esmės finansinės priemonės e, nebūtinai e, turi būti susijusios su pertų e, e, reglamentavimu. Pavyzdžiui, privesnė kliringo procedūra gali sumažinti vertiminių popierių ir kitų finansinių priemonių likvidumą. E, e, pavyzdžiui, energetikos sektorija vėlgi gali sudaryti situaciją, kada jiems teks e, mokėti nepagristai dėlis draudimo mokesčius. Taigi turime gerokai pagalvoti, kaip geriau reglamentuoti finansų rinkas, kitą vertus paliekant pakankamai lankstumo, pakankamai pasirinkimo galimybių ir taip toliau. Ačiū. Äh, Ačiū. Manau, kad visi pasisakys, norėjo pasisakyti jau pasisakė. Pone Kalfinai, ar norėtumėte dar pasisakyti? Ačiū. Vienas sakinys noriu padėkoti kolegoms, kurie išaiškė savo poziciją. Manau, kad visi mastome panašiai ir esu įsitikinęs, kad komiteto nuomonė tikrai bus gera. Ačiū. Ganz, ganz herzlichen Dankeschön und wir haben am 2. März. Labai ačiū. Kovo antrą dieną Kovo antrą dieną yra terminas pakeitimams. Visa kita yra aišku ir galime baigti šio klausimo svarstymą. Dėkoju visiems dalyvavusiems kolegoms. Ir pereiname prie klausimo. Prieš tai padarykime trumpą pertrauką, tai yra dviejų minučių. Imco, nicht? Doch. Liebe Kolleginnen. Mėly kolegos. Norėčiau dar kartą Jūs pasveikinti susirinkus į mūsų mini viešuosius klausimus. Kaip žinia, inovacijų klausimas mums yra ypač svarbus. ES turi ateičiai perspektyvą parengti. Pone Merkės man iš kairės šiandien sėdi visiškai atsitiktinai, tarp kitko. Na ir pranešėjas taip pat šalia manęs sėdi. Pasielgėme protingai šį kartą ir atrinkome ekspertus, juos čia pakvietėme. Kalbėsiu tik tai porą minučių, po to e, perduosiu e, jiems žodį. Taigi, jeigu kalbėtojai, jeigu jie kalbėtų vietoj 15-10 minučių, tai manau, kad visi tai vertintų, nes tokiu atveju galėtume pateikti klausimus. Taigi, paprašysiu dar kartą visų kalbėti tik tai 10 minučių. Mėly kolegos, jeigu jūs dar norėtumėte, ką nors įžangai pasakyti, tai prašom. Prašom, kolegė. Ačiū pirmininkė, aš pasinaudosiu jūsų pavyzdžių ir kalbėsiu labai trumpai. Mums labai įdomi naujovių tema. Mūsų mes e, domėmės socialinėmis naujovėmis taip pat, kaip panaudoti naujoves siekiant e, visuomenės pokyčių ir tapti konkurencingesniais. Taigi aš e, Noriu išklausyti ekspertų pasisakymų ir taip pat e, kolegų klausimų. Tikiuosi gyvos diskusijos apie tai, kaip priversti naujoves dirbti. Nenorėčiau, kad tai būtų labai abstrakti diskusija, o konkreti diskusija. Ir galbūt galėtume aptarti tai, kad galbūt tikslų nustatymas galėtų būti varančioji naujovių jėga. Labai ačiū. Na ir pirmasis mūsų ekspertas yra daktaras Petras Kotalas, Arko Consult e, vadovas. Labas rytas. Man a, e, didelė garbė dalyvauti jūsų posėdėje ir pasidalyti savo nuomonę apie mažų ir vidutinių įmonių, įmonių vaidmenį naujovis sąjungoje. sąjungoje. Aš esu Petras Kotalas, esu verslininkas naujovis rytyje, šiuo metu vadovauju dviems mažoms e, amonėm, įmonėms. Aš turiu patirties įvairios, esu ir buvęs mokslininkas, tyrinėtojas, taip pat ir tarptautinės bendrovės Um, vadovas ir verslininkas. Apskritai aš entuziastingai uh, galvoju apie naujoves ir jeigu leisite, norėčiau pasidalyti savo uh, idėjomis. Pirmą keletą žodžių apie tai, ką mes veikiame. Kaip sakiau, aš vadovauju dabar dviems uh, MI mes daugiau dėmesio skiriame naujovėms. Svarbiausias mūsų verslas yra e, proveržio technologijų e, plėtojimas ir komercializacija. Aš bandau paaiškinti, ką, kas yra proveržio technologijos. Tai yra technologijos, kurios gali e, prasiveršti į tarptautinę rinką. Na ir jūsų smalsumui patenkinti galiu pasakyti, kad prieš keletą mėnesių, prieš keletą metų, kai Ukrainos prezidentas Juščenko buvo užkrestas dioksinų, jis buvo gydomas pagal vieną iš mūsų patentų. Be technologijų plėtojimų mes taip pat užsimėme tuo, kaip naujoves padaryti produktyviomis, tai yra kuriame produktyvumo platformas ir rengiame naujovių strategijas. Mūsų verslo strategija yra labai paprasta tai yra pasinaudoti vieša privačia partnerystė. Na ir dabartinis svarbiausias projektas yra naujovių centro kūrimas. Tai yra susiję produktyvių naujovių platforma. Mes norime parengti platformą kitai bendrovėje, kad ji galėtų veiksmingai veikti naujovių srityje. Projektas jau gana tolimoje stadijoje Ir viena kliūtis, kuri mums išlieka, tai yra finansavimas. Galima pasakyti, kad galbūt projektas nepakankamai geras, kad nusipelnytų finansavimo, tačiau galiu gynybai pasakyti, kad e, kitose projektuose, kurie nevadinami naujovių projektais, finansavimo problemų neturime. Taigi bent jau iš mūsų ribotos perspektyvos žvelgiant Atrodo, kad jeigu projektas pavadintas naujoviškų projektų, tai jis vertinamas reikingiau ir nesusilaukia tinkamo finansavimo. Toliau norėčiau kalbėti apie e, VMI. Mūsų, pagal mūsų apibrėžimą VMI yra naujovių priemonė paverčianti idėjas naujomis paslaugomis ir produktais. Tai ji užpildo e, spragą tarp akademijos ir mokslo įmonių, mokslo, mokslo įstaigų ir mm, verslo. Na ir mūsų e, indėlis yra galimybė e, prisijimti rizikingiausius projektus tiek, tikintis e, didesnių, didesnių pajamų. Tai yra būtent aplinka, kurios nemėgsta didelės verslo įmonės. Todėl mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šiuo aspektu yra labai svarbus. Dar kitas e, VMI bruožas yra tas, kad jos koncentruojasi į verslo rezultatus. Mes manome, kad e, mažos ir vidutinės įmonės į naujovių grandinę atneša bendradarbiavimo dvasę, nes jos yra priklausomos nuo kitų naujovių grandinės dalyvių. Toliau norėčiau pakalbėti apie kai kuriuos svarbiausius iššūkius ir galimybės, kurios naujovių grandinėje atitenka įvairiams nariams. Jau kalbėjau apie finansus, finansinius išteklius. Tai turėtų būti susiję ne tik moksliniais tyrimais. E, tai yra taip pat ir investicinis kapitalas, kuris yra būtinas kad naujovių grandinė veiktų. Daug, daugiau laiko apie tai nekalbėsiu, nes apie finansus kalbės kiti. Kitas dalykas, kuris mano nuomonė yra svarbus, yra tai, kad ar pakankamai turime proveržio idėjų iš mokslinio tyrimo institutų. Dirbdamas rinkoje aš nesu įsitikinęs, kad taip yra. Proveržio idėjos yra tos, kurios gali užtikrinti konkurencingą verslą. Ir manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti proveržio idėjams, o ne tiesiog ne, plėtojančiams idėjams. Kitas dalykas yra žmogiškiai ištekliai. Galbūt jums keista, kad mažos ir vidutinės įmonės turėtų problemų su žmogiškais ištekliais, tačiau rinkoje kartais sunku rasti tinkamą žmogų su mm, tinkamais įgūdžiais, kaip e, mokslinio, mokslininko ir verslininko įgūdžių. Galbūt taip yra todėl, kad e, aukštojo mokslo e, sistema rengia mokslininkus, bet ne mokslininkus verslininkus Todėl mums reikia naujos mokslininkų, verslininkų kartos. Kitas dalykas, kuris kelia nerimą, yra tai, e, yra daug viešo privataus verslo partnerysčių, daugelis jų yra trumpalaikiai. E, jie bendradarbiavo, kol yra tinkamas biudžetas, o kai biudžeto lėšos pasibaigia, jie išsiskiria. Manau, kad tai yra netinkamas dalykas. Man atrodo, kad reikėtų daugiau tvarių ilgalaikių partnerysčių. Turbūt neturiu minėti e, tos sudėtingos fragmentuotos aplinkos, nes atrodo, kad žmonėms patinka sudėtinga aplinka, tačiau mūsų nuomonė mažoms ir vidutinėms įmonėms tokia aplinka yra žudanti, nes uh, ypač naujovės rytyje, nes naujovė pati yra sudėtingas dalykas ir jeigu ji turi aukti sudėtingoje, per daug sudėtingoje aplinkoje, ji nepražys. Tai yra sritis, apie kurią reikia galvoti. Galbūt galėčiau pateikti pramonės pavyzdį, pramonės procesų pavyzdį. Didelės įmonės visada, kai mato pozityvų e, pavyzdį, e, išplėtoja procesus, tačiau pats procesas gali e, nužudyti pačią proveržio naujovę, kadangi apskritai pats proveržis negali sukurti proceso paties. Toliau pavojus, kad bus nukreipta į neverslą e, teikiančią naujovę. Galiu paminėti naujovų grandinės disintegraciją, nes e, e, grandinės dalis iš tikrųjų turi dirbti kartu, kad būtų pasiekta sėkmės, todėl ES priemonės turėtų padėti visoms grandinės dalims. Verslumo dvasia reikalinga visoje aplinkoje. ir e, reikia būti pasirengus e, priimti nesėkmę. Tai taip pat yra svarbu. Asmeniškai aš taip pat nerimauju, kad naujovės gali tapti tiesiog madingų žodžių. Todėl reikia daugiau dėmesio skirti rezultatams. Na ir pabaigai mes manome, kad daugiau dėmesio skirti turime verslumo aplinkos, aplinkos kūrimui, kuri suteiktų galimybės naujovėms Turėtume dėmesio daugiau kreipti proveržio naujovėms, kurie, kurios galėtų būti konkurencingos pasauliniu mastu. Turime daugiau dėmesio skirti tokioms ES priemonėms, kurios atjaunintų visą naujovių tinklą. Jeigu leisite šiek tiek padaryti poetinį nukrypimą, tai pasakysiu, jog naujovės turėtų būti traktuojamos kaip menas. Tai ir daugiau negu darbas, tai yra misija. Jos negalima priversti atsirasti, reguliuoti, ar perdirbti, ją reikia plėtoti naujovių ekosistemoje ir reikia užtikrinti, kad geriausios komandos, kurios turi aiškę lyderystę, laimėtų. Ačiū uždėmesi. Äh, Labai ačiū, daktarė Kotelai. Toliau suteikiu uh, daktarui Ašats uh, Siemens mokslinių tyrimų uh, vadovui. Prašom. Sehr geehrter Herr Reul, vielen Dank für die Einladung. Thank you very much for the invitation, uh, Ms. Merkis. Labai ačiū už kvietimą, ponia Merkis. Aš norėčiau pakalbėti trumpai apie tai, kaip apibriežti naujoves. Mano apibrieštis e, labai panašiai Piterio Kotalo apibriešti. E, Naujovės turi du aspektus. Vienas iš jų yra idėja, kita dalis yra idėjos patikimas į rinką. Be to, jeigu idėja nėra e, sėkminga e, rinkoje, tai idėja negali būti pribrėžta kaip naujovė. Taigi, naujovė yra idėja ir jos įdėgymas rinkoje. Todėl naujovės yra labai svarbios bendrovėms tokiams kaip Siemens. Jeigu skirsime e, įvairias bendrovės, pavyzdžiui, paltai, kuri gamina pigiausiai ar turi geriausią pardavimo e, komandą. Tai Siemens e, save apibūdina kaip naujovišką ir pionierišką bendrovę tiek e, energijos taupimo, pramonės produktivumo, infrastruktūros sprendimų srityje ir panašiai. Tai nieko mums naujo, nes mes esame pionieriai daugiau kaip 160 metų visą savo egzistavimo laikotarpį. Todėl tvarumas yra taip pat labai svarbus žodis ir tema. Daugeliu žodžių tvarumas reiškia tai, kad mes e, esame draugiški aplinkai, tačiau jeigu nori e, išgyventi 160 metų, tai be to, kad esi draugiškas aplinkai, nedarai neigiamo poveikio aplinkai, taip pat turi būti tvarus ekonominę ir e, žmonių prasme. Kai kalbame apie mokslinius tyrimus, tai reikia galvoti apie iššūkius, kuriuos nori išspręsti. Čia kalbu apie didžiausius iššūkius, kaip mes juos apibrėžiame, e, kaip matome, kad vis daugiau žmonių persikelia į miestus. Septintaisiais metais e, buvo tie metai, kai daugiau žmonių gyveno miestuose negu kaimo vietovėse. Taigi urbanizacija yra svarbiausia tendencija. Bet tai taip pat yra ir iššūkis infrastruktūrai, e, eismui, logistikai. Taigi reikia spręsti įvairius organizacinius klausimus taip pat. Kita tendencija yra demografiniai pokyčiai, žmonės sensta, tai yra gerai individui galbūt, bet apskritai visuomenė keičiasi. Sveikatos priežiūros sistema keičiasi, aplinka turi būti pritaikyta pagyvenusiems žmonėms, taigi tai reikia taip pat turėti galvoje. Be to, buvo laikas, kai buvo kalbama apie tai, ar klimato kaita vyksta ar ne. Šiuo metu jau abejonių dėl tų nėra. Dabar e, diskutuojame tai, kaip sušvelninti klimato kaitos poveikį. Tai yra kitas didelis iššūkis. Na, o ketvirtas e, iššūkis yra globalizacija. Tai yra, kadangi mes sugebame, sugebėjome praeitėje veikti vietoje, dabar to nepakanka, turime veikti ir dirbti globaliai. Tai yra svarbu ir moksliniams tyrimams, ir e, pramoniai. Apie tai turime galvoti kasdien. Turime dirbti su žmonėmis Azijoje, Amerikoje, Pietų Amerikoje. Pasaulis tapo nauju e, ir viskas dramatiškai pasikeitė. Ir šiame pasaulyje yra labai svarbu būti atviram. Tol mes e, remiamės atviros inovacijos paradigma. Mūsų moksliniai tyrimai koncentruoti Ziemense turime 2000 mokslininkų Europoje ir visame likusiame pasaulyje. Tačiau žinome, kad už Siemenso ribų yra daug protingų žmonių universitetuose, mokslinio tyrimo institutuose. Todėl mes norime atvirai bendradarbiauti su pramonės ir mokslinio tyrimų bendradarbiais. Ir toliau noriu pakalbėti, kodėl moksliniai tyrimai yra Europos pagrindų programa čia daugiausia dėmesio norėčiau skirti kalbėdamas šiandien. Siemens e, dirba per Europos pagrindų programą ieškodamas partnerių. Finansavimas nėra svarbiausias elementas, tačiau yra būtina parama. Jeigu finansavimo nėra, niekas e, nemokės administracinių išlaidų, nes viena problemų yra dirbant pagal Europos pagrindų programą atsiranda daug administracinių išlaidų. Jeigu bendrovės mažiau negu 50 procentų e, investicijų gauna iš finansavimo šaltinių, tai joms pasidaro projektas nebeįdomus. Kita tema, kurią norė, apie kurią norėčiau pakalbėti, tai yra sudėtingumas. Kartu esame sukūrę sudėtingą pasaulį, tačiau tai reiškia, kad dabar turime stengtis mažinti tą sudėtingumą ir skirti dėmesio konkretiems tikslams. Aš manau, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti didžiausiams iššūkiams, apie kuriuos kalbėjau. Ir tai yra svarbu tokiams bendrovėms kaip mūsų. Kita dalis, kuri yra svarbi, yra ta, kad turime didelę įvairių veiklų, kurios vyksta lygiai greičiai. Todėl reikėtų mažiau didesnių ir galingesnių iniciatyvų. Pateiksiu pavyzdį. Viena iš temų, apie kurią šiuo metu kalbame, tai yra interneto ateitis. Tai yra labai svarbi tema Europai, nes senasis internetas buvo apibrieštas Junktinėse valstijose, tačiau ateities internetas tai bus daiktų, paslaugų ir žinių internetas. Ir tai mums atveria gal, naujų galimybių, todėl laukiame didelių pokyčių internete. Turime pasinaudoti šią galimybę apibriežti naują pasaulį. Man atrodo, komisija tai supranta ir pradėjo savo veiklą ties interneto srityje. Yra tokia grupė FIA, FIRA ir ETP, Europos technologijų programos, kurios tebe egzistuoja Ir e, ateities internetas labiausiai yra susijęs su Nesi, kurios pirmininko aš esu taip pat. Taigi reikia daug diskutuoti apie naujas iniciatyvas. Ir šioje srityje mums atrodo reikia gairių, kaip sus, kartu veikti. Bendrovės organizacijos, įvairios organizacijos remia šią veiklą ir dauguma jų domisi didesnių sutelktumų ir mažiau sudėtingomis programomis. Kitas dalykas yra greitesni sprendimai ir gyvendinimas. Pasaulyje, kur viskas remiasi internetu, greitis turi didelę vertę. Kai kuriais atvejais mes veikime greitai, tačiau kai kuriais keisais nepakankamai. Norėčiau paminėti vieną pavyzdį. Tai yra Europos technologijų institutas Pirmą kartą su pirmininku Baroso apie tai buvo kalbama 2006 metais. Pirmieji įgyvendinimo žingsniai buvo žengti 2010 metais. 2011 metai tik tai dabar ketiname pradėti tikrai dirbti. Tuo tarpu Facebook buvo įkurtas, tapo dominuojančių veiksnių pasaulyje Uh, Apple sukūrė iPhone ir iPad, Siemens uh, sukūrė verslą, kuris vadinasi atsinaujantį energiją. Tai yra verslas, kuris smarkiai greuna, auga. Taigi pasaulis greitai pasikeitė. Jeigu mes lietai priminėme sprendimus, tie sprendimai gali būti nebesvarbus. Pavyzdžiui, Europos technologijų instituto uh, atveju mes iš tikrųjų mums pasisekė, nes mes šis siekis apjungti mokslinius tyrimus, švietimą ir pramonę yra dar vis dar vertinga idėja. Kita tema, kurią norėčiau paminėti, yra tai, kad mano nuomonė mes vis labiau susidurime su kontroliavimo mentalitetu. Tai yra moksliniai, moksliniai tyrimai nėra pagristi pasitikėjimu, o turėtų būti. Šiuo metu vieną eurą išleidžiame moksliniams tyrimams ir kitą eurą tų tyrimų valdymui ir kontroliavimui, e, rašant e, pareiškimus, e, ataskaitas ir panašiai. Jeigu būtų daugiau pasitikėjimo, tai jeigu kalbėsime apie, mokslinę, apie bendrovės, joms reikėtų mažiau pastangų ir mažiau investicijų kontrolės priemonės. Tai nereiškia, kad reikia tikrinti ir peržiūros projekto pabaigoje, tačiau santykis tarp išlaidų naujovėms ir kontroliai turi būti labiau subalansuotas ir daugiau, aišku, lėšų turėtų tekti, turėtų tekti naujovėms. Rezimuojant, norėčiau pasakyti, mes esame teising, e, teisingame kelyje, tačiau turime mažinti sudėtingumą, apibūdinti prioritetus, veikti greičiau, e, siekti rezultatų ir e, siekti daugiau pasitikėjimo. Ačiū. Sehr, Aschatz, war... Pirmininkas, ačiū. Buvo tikrai įdomus pasisakymas. Na, o dabar žodį suteiksiu Markui Šublenui. Nežinau, ar Šublenas, ar Šublinas reikėtų sakyti. Sako pirmininkas. Prašom. Thank you, Chairman. Um, um, uh, thank you very much for your invitation. Ačiū pirmininkė, ačiū už kvietimą. Malonu pasinaudoti šią galimybę pasisakyti pas Jūs ir atsakyti į klausimus, kadangi esu disciplinuotas, aš laikysiuosi sekretoriato nurodymų ir savo pasisakymą pateiksiu savo gimtają kalbą. L'objectif de ma, de ma présentation. Mano pristatymo tikslas būtų pasidalinti patirtimi. Mes esame inovacijų programos įgyvendintojai. E, norėtume čia galbūt šiek tiek pamokančių pavyzdžių pateikti. Taigi EIF mes esame E, BEI e grupės, tiksliau Europos investicinio banko grupės padalinys ir mes apimame e, įmonių finansavimo sritį nuo pat įmonių įkūrimo iki plėtros jų garantijų. Mes valdome Europos investicijų banko ir kartu ES lėšas bei taip pat ES valstybių narių lėšas pagal regioninės politikos e, sritis. Rizikos kapitalo srityje veiklą pristatysiu. Na ir tada pasižiūrėsime, kaip galima būtų patobulinti situaciją atsižvelgiant į ateities programą. Taigi dabar rizikos kapitalas e, yra pagrindinė mūsų veiklos rytis. Tai yra ciklinė, cikliškas rytis. 2000-2008 metais dvi krizės mus buvo ištikusios. 2000 2010 metais tik tai 2 milijonais, milijardais eurų padidėjo surinkamų e, fondų iš valstybės fondų lėšos. Labai mažai dabar yra investuotojų E, sektoriaus rentabilumas menkas arba netgi neigiamas ir mažai galimybių yra biržoje. Taigi rinka kaip ir įstrigusi yra. Bet tai nereiškia, kad inovacijų įmonės kažkur tai prapuolė. E, technologijos vis dar egzistuoja, tačiau e, finansavimo, ypač privataus finansavimo problemos e, čia yra. Taigi reikia finansuoti šį sektorių. Jau 10-12 metų dirbame sektorio, daugiau nei 350 rizikos kapitalo fondų esame finansavę, daugiau nei 5 milijardus eurų lėšų e, pagal Europos investicinių bankų įgaliojimus valdome. Na ir early stage įmonių kūrimo pradžios kapitalą valdome. Dabartinėmis rinkos sąlygomis mūsų veikla sudaro 50 procentų tų fondų, į kuriuos mes investuojame. Šiuo metu mes esame viešoji įmonė priklausanti nuo Europos Sąjungos. E, mūsų pagrindinis akcininkas yra Europos investicijų bankas, kitas e, svarbus investuotojas e, Europos komisija yra. Mūsų veikla be abejo priklauso daug nuo rinkos. Bandėme keisti, tiksliau keitėsi mūsų veiklos modelis. Ir bandėme dirbti su fondais, tačiau mes tik tai iki 50 procentų finansuojame tų fondų veiklos pradžios. Kita sritis turi būti finansuojama iš e, privačių lėšų. Mes bandėme kurti fondų fondus e, Junktinėje karalystėje, Ispanijoje. Bendro finansavimo priemonės čia įgyvendinome ir kitose šalyse taip pat buvo padaryti. Šiuo metu bandome plėtoti corporate venturing vadinamąją. Dirbame su, pavyzdžiui, farmacijos pramonės atstovais. Tikimės ateityje dirbti ir su informacijos bei komunikacijos te ryšių technologijų sėtimi. Labai aktyviai dirbame su nacionaliniais partneriais. Tikriausiai neseniai matėte, kad buvo priimtas sprendimas dėl e, Europos patentų e, srityje bendradarbiaujama čia yra su viešaisiais fondais Ispanijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse. Mes e, bandome stiprinti ryšius tarp rinkos ir universitetų mokslinių tyrimų srities. Manome, kad ateityje reikia ieškoti naujų mūsų veiklos krypčių. Dabar norėčiau pateikti pavyzdį. Kaip mes technologijų perdavimo veiklą vykdome. mažųjų įmonių plėtra, spinaut vadinamasis, e, licencijų e, perdavimas ir bendradarbiavimo veikla čia būtų. Dabartinė mūsų programa yra susijusi vien tik tai su mažomis vidutinėmis įmonėmis, todėl mes negalime finansuoti visko, nes juk dažnai tas licencijų, licencijų perdavimo sritis daugiau patenka į didžiųjų įmonių sritijų. jau Todėl mes čia negalime daug įsikišti. Tačiau šis rytis yra labai įdomi, nes reikia surasti lėšų universitetams, reikia e, sukurti tas finansinės struktūras tam, kad didint, stiprintume ryšius tarp rinkos ir mokslinių tyrimų centrų. Štai pavyzdžiui, e, Mančesterio universitete UMIP pirmasis fondas buvo e, įkurtas ir štai profesorius Mecolovas e, įkūrė fondą ir būtent e, šis žmogus gavo, jo išradimų dėka buvo Nobelio premija gauta fizikos rytyje. Štai, pavyzdžiui, inovacijų programa, kuri baigsis 2013 metais. E, ši programa numato 220 milijonų eurų skirtų garantijoms ir Taip mes padengėme riziką 3,8 e, milijardų eurų paskolų suteiktų mažoms vidutinėms įmonėms. Šis sritis be abejo labai svarbi yra bendradarbiaujant su nacionaliniais partneriais. Uh, Iš 90 tūkstančių e, visų finansuotų įmonių 50 procentų yra su inovacijų technologijomis dirbančios įmonės. Ir absoliuti beveik dauguma, tiksliau didžioji dauguma, 80 maždaug procentų įmonių e, turėjo mažiau nei 10 darbuotojų, taigi tikrai e, mažos įmonės čia yra. Šiuo metu kaip tik dirbame su mokslinio tyrimų generaliniu direktoru metų ir investicijų bankų. Ir žiūrime, kaip iki 2013 metų e, Risk Sharing, facility, sharing Finance Facility išplėsti. Dabar žiūrime, kaip galima būtų padaryti tai, kad tai būtų, kaip manoma, naudingiau, naudinga mažoms vidutinėms įmonėms. Dabar ta CIP yra bendro pobūdžio programa. Bankai vykdo bendrą veiklą, jos turi mažų vidutinių įmonių portfelį ir inovacinės įmonės reikia atrinkti mes bankų, su kuriais esame pasirašę sutartis, portfeliuose turime e, atrasti 10, 20, 50 mažų vidutinių įmonių, e, kurios yra laikomos inovatoriškomis ir taip su jomis paskui e, iš tų sąrašų, sudarome sąrašus ir tada su jomis dirbame. Ir paskui tik tai e, ieškome finansavimo toms įmonėms. Taip tikrai labai komplikuota, e, su, komplikuota sudėtingas procesas tai yra ir reikia e, turėti glaudus ryšius, glaudžius ryšius su bankais tinkamumo kriterijai čia yra taip pat e, svarbus, nes e, visiems reikia aiškiai sutarti, kas yra inovacijos. Pavyzdžiui, jeigu audito rūmai atlieka patikrinimą ir kriterijai nėra aiškus, jau nesilaikoma, tai tada e, bankai privalo gražinti lėšas ir be abejo tai turi labai neigiamą poveikį sektoriui. Inovacijų apibriešties aiškumas čia svarbus. Tačiau kartu puikiai suvokiame, kad negalime išvengti tos tikslinės garantijos įmonėms. Energetikos e, efektyvumo, e, kultūriniai aspektai, kiti aspektai gali būti inovatoriški ir svarbus ES. Čia daug sričių gali būti. Na ir dabar kokį galima būtų pasimokyti iš mūsų veiklos, ką norėčiau pabrėžti. Inovacijų programos e, pridėtinė verti daug priklauso nuo geografinių sąlygų, rinkos sąlygų ir iš anksto negalima to numatyti, prognozuoti. Štai pavyzdžiui, negalima pasakyti, kad programa bus skirta vien tik tai pasienio regionams, nes tai būtų pernelyg apribojamo pobūdžio. Štai pavyzdžiui, rizikos kapitalo srityje, tarkime, naujojoje valstybėje narėje mažai yra rizikos kapitalo fondų ir čia galima būtų e, įmonių plėtros srityje veikti. E, Na, o štai pavyzdžiui, Prancūzijoje, Vokietijoje, senosiose šalise, ko gero, ankstesnėje stadijoje reikia įsikišti, veikti ir padėti įmonėms e, kurtis. E, pridėtinė vertė e, keičiasi. 1998 metais rizikos kapitalo rinka pritraukdavo 20 milijardų eurų iš privataus sektoriaus. Na, o dabar tik tai 2 milijardai eurų yra pritraukiami. Ir dabar praktiškai mums reikia išgyvenimo sąlygomis veikti. Jeigu per trejus metus sąlygos pasikeis, tai ES dalyvavimas čia vėlgi keisis. Manau, kad reikia labai e, atidžiai stebėti situaciją garantijų fondams taip pat tas pats galiotų. Kitas dalykas, ką noriu pabrėžti, tai yra subsidiarumas. Būtina glaudžiai bendradarbiauti su nacionaliniais partneriais. Reikia jiems suteikti galimybę nuveikti daugiau ir geriau. Kai kuriuose sritise, štai pavyzdžiui, patentų klausimą Šiuo metu nagrinėjame su partneriais Kesadipu, Kalvi, Kasadipu Zativ iš Ispanijos, intelektinės e, nusavybės srityje patentų fondas yra strateginis strategiškai svarbus klausimas, reikia kartu su partneriais nacionaliniais dirbti. Štai pavyzdžiui, Korejoje, Japonijoje buvo taip jau padaryta. Kitas dalykas investment guidance, e, gairės, kurias reikia įgyvendinti. Ko gero būtų žalinga galvoti, kad bus įmanoma padengti visus rinkos e, poreikius per tokį ilgą laikotarpį, kaip kad 10 metų. Šiuo metu tik tai yra bandoma sudaryti šios gairės 10 ateinančių metų reikėtų teisės aktus, e, trumpalaikių laikotarpių numatytus, bendruosius teisės aktus, į kuriuos galima būtų paskui dar papildomai integruoti naujų e, aktų ir atitinkamai koreguoti tai. Mes tai pajutome, kaip pavyzdžiui, ne krizės laikotarpiu buvo ilgalaikiai planai sudaryti, o paskui susidūrėme su krize, tai pajutome, kad nereikia tokio ilgalaikio planavimo. Na ir dar būtinas, aišku, yra papildomumas tarp e, visų Europos finansavimo veiksmų. E, yra inovacijų programa, struktūriniai fondai, FEDER fondai. Mes su šiais fondais taip pat dirbame. Investicijų banko paskolos subsidijos, nacionalinis finansavimas, visa tai turi būti koordinuojama. Ir praktiškai vos ne vienoje institucijoje. Reikia pasižiūrėti, kaip galima būtų optimizuoti jų veiksmus viename regione ar, ar zonoje. Kitų atveju bus tiesiog dubliavimosi atveju. Tai štai būtų tokie pagrindiniai punktai, apie kuriuos norėjau pakalbėti. E, tikslai mūsų būtų technologijų perdavimas, ryšys tarp mokslinių e, tyrimų ir rinkos, intelektinė nuosavybė ir panašiai. pradinio dalyvavimas pradinėme kapitale, e, tikslinės garantijos, rizikos kapitalas būtų kiti mūsų tikslai, tikslinės rytis tiksliau. Na ir inovacijų srityje galima būtų pakankamai pačias apibrieštis parengti tam, kad apimtume, kad ir, pavyzdžiui, socialinę dimensiją. Mes ir toliau norime e, vadovaujamą į vaidmenį čia e, turėti ir anticiklišką netgi vaidmenį, visą apimantį vaidmenį turėti. Norime ir toliau dirbti mažų vidutinio įmonių labui. Turėtume parengti reikalingas apibrieštis tam, kad apimtume tas mažas vidutinės įmonės, kurios plečiasi ir kartais tampa jau nebe mažomis įmonėmis. finansinių priemonių srityje turime Europos patentą, finans, e, mokestinę reformą, e, kurios dėka dvigubo apmokestinimo nebėra. Visa tai yra labai svarbu. Ačiū. Ja, merci beaucoup, monsieur Šublin. Ačiū, ponia Šublinai. Labai įdomu buvo klausyti, labai sudėtinga taip pat. Na, norint daugiau inovacijų turėti, jūsų veikla yra tikrai labai svarbi. Ačiū. Manau, dabar, kad mums reikės e, poros minučių tam, kad e, būtų parengta technika kitam pranešimui, todėl pabandysiu dabar užpildyti kalbėdamas e, šį laiką. Na ir dabar perikime prie kito kalbėtojo. Atrodo, kad dabar jau kaip ir e, bandome ištirpdyti tą savo atsilikimą darbo tvarkės atžvilgių. Kai kurie kalbėtojai sutiko kalbėti trumpiau negu kad buvo numatę, todėl mes dabar turėsime galimybę išgirsti klausimus bei atsakymus. Kitas kalbėtojas yra ponas Vasara. Jis yra Global Consulting Practice iš Suomijos atstovas. Prašom, ponė Vasara. Be... Taigi, tikiuosi, kad jo pranešimas per keletą sekundžių bus pakrautas kompiuterin ir galėsime tęsti. Minute. Herzlich willkommen. It's your turn. Taigi, jūsų eilė. Sveiki atvykę pas mus. So, thank you first of all. Ačiū. Visų pirma, dėkoju, kad pakvietėte mane šią skirtinę progą. Man manau, kad e, esmė yra viename tokiame žodėje piurė, kurį labai sunku ištarti. Jis yra suomiškas terminas, kuris naudojamas inovacijų sistemoje. Na ir aš pats esu suomis, kaip jūs visi suprantate, dalyvauju inovacijų sistemoje. Ir mes ją plėtojame. Nenoriu jums primesti, rekomenduoti viską daryti taip, kaip e, daro suomiai Tačiau keletą žodžių dėl suomiško e, interpretavimo šios problemos. Iš tikrųjų, mūsų nėra tiek jau daug, e, mūsų tik tai keltas milijonų ir e, mes gyvename tolimo šiaurėje, taigi turime efektyviai panaudoti smegenis ir kitus bei išteklius. Na ir dar, kalbant apie šoką, vėlgi mes sukūrėme tam tikrus klasterius, tam tikras santalkas e, mokslinio tyrimų srityje, kurie e, pasirenka savo tyrimus sritis, tyrimo kryptis. Tačiau 50 procentų finansavimo skiria valstybė. Tačiau tie šokai vadinami e, vėlgi yra ne vien tik tai susijęs su mokslinis tyrimais, e, jie susijęs su kitais iškiniais, tokiais kaip um, recesija. Na ir recesijos būna įvairaus tipo e, grafiškai. Žinote, kad recesijų grafikai gali būti L, U, V, W formas ir panašiai. Neaišku, kas yra blogesnė. Tačiau matyt vienas dalykas, tai yra būtent testinumo nebuvimas yra dar didesnis pavojus. E, E, su juo pirmiausia reikia kovoti. Be abejo, kaip e, išspręsti recesijos arba ekonomikos nuosmukio problemas. Visai jų išvengti negalime, bet galime išvengti recesijų pasikartojimą. Aš iš karto atsiprašau, kad viskas skamba kaip konsultanto paskaita. Aš norėjau apsiriboti faktais, tačiau manęs paprašė e, per daug skaičiais visų neperkrauti ir apsiriboti tik tai pagrindiniam žiniom, pagrindiniam tezėm. Uh, Taigi, kai mes kartais galvojame apie uh, e, kažkokią tai apsaugojimą, gynybą, na, man iš karto iškyla toks įvaizdis, kaip poliarinis lokys stovi ant tirpsančios ledo ilties ir bando ginti savo teritoriją, kuri neišvengiamai tirps ar mažė. Taigi, nuo gynybos prie polimo, kaip reikėtų pereiti. Um, na, Pirmiausia, reikia pasakyti, kad jeigu turime kažkokį tai stiprų sektorių, jį reikia sustiprinti. Pavyzdžiui, Europos chemijos sektorius iš tikrųjų turi lyderio pozicijas pasaulyje, tačiau kita vertus, būdamas lyderiu, e, šis sektorius nebeturi retųjų metalų, kai kurių kitų elementų, kurie ir tampa vis didesniu prioritetu. Ir tada galbūt e, Europa galėtų persirintuoti ir ieškoti uh, E, biologinės, organinės kilmės pakaitalų šiems ir tiesiant metalams. E, smalsumas, na, e, smalsumas to, kad taip pat gali vesti prie tam tikro atsilikimo. Paimkime pavyzdį Braziliją. Mokslinė prasme, Brazilija, tiesą sakant, yra kur kas toliau pažengus, negu kartais mums čia Europoje atrodo. Uh, E, jie labai smalsus, jie labai veržiasi sužinoti naujus dalykus, jie seka procesus ir e, kartais netgi e, sudaro įspūdis, kad mes turėtumėm sekti jais, o ne jiems. Tačiau mūsų atsakas turėtų būti kūrybinis kopijavimas. Net jeigu mes kai ką pasirengę perimti, tai turime perimti ne automatiškai, o ieškoti, kas atitinka mūsų europinės pranašumus ir turėtumėm tais atvejais uh, įsigyti licencijų. Iš tikrųjų, mes turbūt nesame per daug protingi, kad leistumėm savo išradinėti iš naujo dviratį. Geriau būtų tuos jau išrasus dalykus pritaikyti naujoms reikmėms, pavyzdžiui, ekologiškiams automobiliams kurti ar panašiai. Na ir iš tikrųjų. E, yra ryškių pavyzdžių pasauliniu metu, pavyzdžiui, tokių kaip Bill Gates, kurie e, tiesiog e, kaupia tam tikrus inovacijų portfelius. E, tokios kompanijos gali pasitarnauti kaip didelis pažangos stabdys pasauliniu mastu. Dėl to mums reikėtų varyti atsipriešingus dalykus, būtent skatinti inovacijas. Defragmentacija. Vėlgi, jau buvo minėta daug visokio akronimų ir santraukų. Aš pats ir paskelbėjau apie JIB e ir JIT e, ir JR300 ir taip toliau. Ir e, čia mes surinkom vėlgi kalbėti apie IP. Manau, kad kai jau kalbame apie Europos mokslinio tyrimo bendrą vaizdą, labai nedaug žmonių žino bendrą paveikslą. Jis yra, šitas sektorius yra gana defragmentuotas ir iš tikrųjų kartais e, mes tarsi atskiedžiame e, esmę, išskaidome viską dar labiau. E, ką mes atradome Suomijoje? Mums ta santalka arba klasterių koncepcija patinka, nes iš tikrųjų mes, kaip sakiau, nedėlė šalis ir, pavyzdžiui, specializuojamės tam tikrose srityse, kad ir e, elektroninių žaidimų kūrimo srityje, sakykime, žmonių nėra tiek jau daug, e, žmonės pažįsta vieni kitus, tačiau inovacija gimsta pačiose santalkose. Ir mes vystomės tą linkmę, kad kita karta e, irgi mąstytų tokių santalkų kategorijomis. Na, pačią tą koncepciją galbūt paaiškinti reikėtų daugiau laiko. Uh, Tačiau mes uh, orientuojamės į tam tikrus projektus, projektų grupės, pavyzdžiui, uh, biologinės perdirbimo įmonės, kur uh, E, ištisas kolektyvas mokslininkų nagrinėja kompleksiškai įvairias problemas. Pavyzdžiui, ką daryti su medienos atliekoms, kaip jas paversti kūrų ar biologinė, ar, ar biologinė energija, ar, ar medikamentais ar panašiai. E, tai yra kompleksinis sprendimas ir panašu, kad šitą teoriją mums bent jau pasiteisino. Be abejo, susidurėme su tam tikrom problemom, kadangi savočka tai yra netrasta žemė, tradiciškai tokių precedentų nelabai buvo pasaulyje ir nelabai žinome, kaip ką reikėtų toliau daryti. Uh, E, kita vertus, be abejo, ištekliai irgi yra svarbus. E, e, klimato kaita be abejo įneša tam tikrų korekcijų į išteklių valdymą pasauliniu mastu, tačiau turime pamiršti, kad e, kalbame ne vien tik tai apie anglies junginius, apie CO2 kiti ištekliai, tokie kaip vanduo, metalai, energija, taip pat yra svarbus ištekliai. Ir mes manome, kad mes turėtumėm tapti lyderiais e, efektyvaus išteklių panaudojimo srityje, derinami su šios faktorius. Ir, pavyzdžiui, kur įmanoma, mes turėtumėm pasinaudoti ir e, kuo veiksmingiau panaudoti tam tikras medžiagas, tam tikrus prieinamus resursus, tarkim, biomasę. Šios galima gaminti labai daug, ir popierių, ir medikamentus, ir kūrą automobiliams, ir panašiai, ir panašiai. Dar viena dar idėja - dereguliavimas. Na, užduokime savo klausimą. Įsivaizduokime, kad štai šiandien sužinojome, kad yra kažkokia svarbi mokslinė techninė problema, kur atsakymų reikia kuo greičiau. Mes turime Europoje tyriejų, mes turime smegenų potencialą. Net ir pinigų, ko gero teoriškai bent jau būtų galima surasti, tačiau ar pavyktų viską greitai suorganizuoti? Man kyla bejonių, kadangi E, mums tiesiog trūksta tokio mechanizmo, kuris leistų suburti draugien geriausius specialistus, staigiai juos finansuoti ir atlikti kažkokį tai uždavinį. E, su šiam problemu susidarėm jau ne pirmus dešimtmečius ir tokio instrumento iki šiol nesukurta. Taigi kartais tenka koreguoti e, tikslus ir <clears throat> taip pat tai įneša tam tikrų nukrypimų E, nuo tiesioginio tikslo. Na ir gal galia man yra tekę nemažai dirbti su tais vadinamaisiais vėlgi e, moksliniais slėniais. Panašu, kad kiekviena Europos dalis dabar nori tapti kažkokiu tai slėniu, kažkokia tai sandalka, vėlgi tai biologinė, technologijų, tai galų gal netgi vyrėjų, jeigu norite, ar visokių kitokių specializacijų. Tačiau manau, kad e, reikia integruoti labiau visą šitą sistemą, sujungti tos atskirus lėnius, e, panaudodami visą europinį įdirbį ir potencialą, turime suteikti jiems daugiau laisvės prisitaikyti ir e, galimybės prisitaikyti prie tos vadinamosios 3D e, schemos, kurią aš minėjau anksčiau. Ačiū. Herzlichen Dank. Labai ačiū. Ačiū. Ko gero, Geriausias komentaras jūsų pasisakymui būtų šie aplodismentai, kuriuos išgirdote. Dabar kitas mūsų kalbėtojas yra dr. Burton Lee. Jis yra Stanfordo profesorius. Jis kalbės apie Europos verslininkystę ir inovacijas. Prašom, panelį. Everyone hear me? Äh, es ist eine große Ehre, hier bei Ihnen so im Europäischen Parlament äh, eingeladen. Ačiū, ar visi gali mane dabar girdėti. Taigi, dėkoju, kad mane pakvietėte į Europos parlamentą. Labai džiaugiuosi čia būdamas ir dėkoju, e, kad suteikėte galimybę Stanfordo universiteto atstovui trumpai pristatyti tą veiklą, su kuria aš dirbu. Dabar angliškai toliau kalbėsiu. Under view. Under view. Yes. Thank you. And yes, so. Uh... Aš ketinu pakalbėti apie silikono, silicio slėnio perspektyvą, apie mokslinio tyrimų komercializaciją Europoje. Šią savaitę lankausi, lankausi Briuselėje kaip pagrindų, simtosios pagrindų programos ekspertas ir ketiname pateikti daugiau pasiūlymų komisijai bandoma pažvelgti iš vidaus į mokslinius tyrimus ir naujojo politiką Europoje. Aš esu dirbęs Airijoje, e, dėl, ne, kalbant apie nacionalinę programą, taip pat Suomijoje, Estijoje. Šiuo metu dirbame su Europos regionais, kuriame regioninės politikas. Taip pat Junktinėse valstijose esu dirbęs gubernatoriaus Richardsono naujovių patarėjų. Aš vadovauju programai Stanfordo universitete, kuris skirta Europos naujovėms ir dėstau kursą. Kitą savaitę atvyks du profesoriai iš Italijos ir Čekijos Respublikos, kur bus kalbama apie komercializaciją ir žinių perdavimą Europoje. Tai yra partneriai Europoje kuriuos mes turime čia. Iš šių šalių kviečiame pasisakyti žmonės Enterprise Island, Innovation uh, iš uh, Norway, iš Estijos, iš Madrido, iš Lijono, taip pat įmonių partnerius privatų inkubatorių Italijoje, iš pietričių investicinio kapitalo fondų. Na ir visame šiame žemėlapyje matote šalis, kur yra mūsų partnerių įvairiose srityse. Naujovių politikos e, atstovai, taip pat e, komisijos atstovai pas mus lankosi Stanforde. Taigi norėčiau pakalbėti apie ryšius tarp Europos ir Silicijos slėnio. Jeigu nesate buvę Silicijos slėnyje, tai yra gana didelė zona, apie San Francisco įlanką. E, gyventojų prasme tai nedidelė sritis, mažiau nei 3 milijonai, tačiau rizikos kapitalo, investicijų ir aukštų technologijų prasme tai mes sudarome 40 procentų rizikos kapitalo jungtinėse valstijose aukštų technologijų srityje, tai yra ir mediko, medicinos, ir informacijos technologijų srityse. Taigi, Tai yra pasaulinis naujovių centras. Mes e, vadovavome, kurdami naujus finansavimo modelius, plėtodami idėjas ir technologijas ir pritaikydami tas idėjas pasauliniam lygmeniui. Visi pasaulyje duomisi tuo, kaip sukurti savo slėnius. Na, o atvyksta į Silicijos slėnį pasimokyti pasisemti idėjų, technologijų ir, ir galiausiai patenka į Stanfordo universitetą. Taigi mes ir toliau kviečiame, e, gal, gal saukiame pasiūlymų iš Europos, Pietų Amerikos ir panašiai. Neseniai susilaukėme noro iš Šanhajaus universiteto slankyti pas mus. Ką mes darome? Mes kūrėme, auginame bendrovėmes greičiau ir efektyviau negu bet kur kitur pasaulyje. Kūrėme daugiau darbo vietų ir pramonės įmonių greičiau. Mes e, ieškome naujoviškų idėjų, technologijų, intelektualios nusaidės, kuri gali e, būti išplėtota iki pasaulinio regmens ir taip pat atliekame mokslinius tyrimus. Taigi, Silicijos slėnis yra ta vieta, kur pasaulis mokosi požiūrio į naujovių dėgymą, pavyzdžiui, Japonija, Kinija, Indija, Singapūras mokosi iš mūsų. Europa taip pat. Taigi Silicijos slėnio požiūris yra svarbus Europai. Tai yra Europos naujovių ekosistemos dalis. To nelabai suprantama Europos sostinėse kol kas turime didelę bendruomenę vokiečių, italų, ispanų, belgų, suomių, kurie turi bendrą tinklą danų, norvegų, švedų, estų. Tai yra didžiausias Europos vyriausybių e, veiklos centras iš įvairiausių e, valstybių, iš netgi regionų Katalonijos, Kuo vis daugiau Europos verslininkų ir investuotojų atvyksta į Silicio slėnį, iš dalies dėl to, kad jie mato, kad Europoje negali uh, kurti savo bendrovį taip greitai kaip Kalifornijoje. Taip pat turime Europos didžių, didžiųjų bendrovių Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad dauguma Europos šalių ir regionų nepakankamai dalyvauja Silicio slėnyje, nematome pakankamai vidutinio dydžio Europos bendrovių, kad jos atvyktų kaip, pasižiūrėti, kaip slėnis veikia. Nematome Europos universitetų. Stanfordo universitetas bendradavosi Europos universitetais, tačiau dažniausiai tai yra santykiai, kurie yra labai seni ir bendradavome su senomis mokyklomis, Oksfordų, Kembridžų, Šveicarijos universitetais, Müncheno technikos universitetų, Oslo universitetas, Švedijos Čelmeras universitetas. Taigi santykiai tarp Stanfordo ir Berklio su uh, Europos universitetais dažniausiai stelkti su, į Vokietiją, Niderlandus, Skandinavijos šalis, Junktinę karalystę. Ir nėra universitetų, kurie naujai kurtų tuos uh, ryšius su mumis. Keletas dalykų dėl didžiausių skirtumų tarp silicijos milėnio ir naujovių kultūros. Kultūra yra labai svarbu. E, gebėjimo e, priimti nesėkmę e, kultūra yra labai svarbi. Mes, aišku, mes pripažįsime galimybę e, kad mums nepasiseks, ypač tam yra palankus Junktinių valstybių bankroto įstatymai, bet taip pat geras mišinys yra privataus ir žaidimo gyvenimo su verslu. Mes esame optimistai, e, turime amerikietišką požiūrį į pasaulį ir iš esmės e, silicio slėnį kuriame taip, e, kad jis veiktų kuo geriau. Verslo procesai čia vyksta daug greičiau negu Europoje ar kitur pasaulyje. Vyriausybė turi minimalų vaidmenį nors e, turi vaidmenį svarbu, ypač finansuojant mokslinius tyrimus. Turime e, rizikos kapitalo modelius, ryšius su universitetais ir didelės rinkas. Visą tai e, leidžia pasiekti didelį mastą ir kritinę masę. E, slėnio vidaus ryšiai yra geri, tačiau jie stiprėja ir išorėje ryšiuose su Europą, Azija ir kitur. Būtent todėl mes matome, kad Brazilijos delegacijos, Čilės e, delegacijos lankosi vis dažniau Silicijos slėnyje. Matome, kad Kinija, Indija, Singapūras, Koreja siunčia vis daugiau studentų į Stanfordą yra daug europiečių, tačiau neturime tokio strateginio susidomėjimo iš Europos pusės, ko iš tikrųjų reikia Europai. Kodėl e, silikono silicijos lėnis yra svarbus Europai? Didelis e, bendrovių finansavimo lygis, tas bendrovių kūrimas, mūsų klientai, ar tai būtų bendrovės, ar vartotojai, priima naujoves greitai, Mes turime prieigą prie naujausių technologijų visą sritise. Mes pritraukėme minčių autorius, naujovių autorius, e, juos, jiems tinkamai atlyginame, juos pritraukia, pritraukiame taip, kad jie pasilieka Amerikoje. Yra daug e, būdų pritraukti tos žmonės ir turime dėl geografinės padėties artimus ryšius su Kinija, Japonija ir panašiai. Taigi Europai silicio slėnio svarba didėja. Matome, kad naujos šalis atvyksta į silicio slėnį ir tyrinėja, kaip ten e, įsikurti. Slovakija, Slovenija, Balkanai dabar rytų Europai pradeda suprasti, kad reikia ryšių su silicio slėniu. Taigi kai kurios rekomendacijos. Europos mokslinio tyrimų strategija turėtų e, apriepti tai, kaip kurti ryšius su silicio slėniu. Manau, kad Europa atsilieka nuo didžiausių naujovių centrų pasaulyje savo ryšiuose su silicio slėniu. Naujovių įgyvendinimo modeliai e, turi būti greiti ir Europa čia taip pat atsilieka. Toliau, mokslinio tyrimų komercializavimas. Mano nuomonė, pagal Europos e, mokslinio tyrimų programas nematau pakankamai ryšių tarp mokslinio tyrimų ir komercializacijos. Apie tai kalbame, su, kalbėjau su daug žmonių, tačiau aš manau, kad yra įsišaknyjusių požiūrių dėl grinųjų mokslinių tyrimų e, tai yra akademinės disciplinos atskirimo nuo komercializacijos. Tarsi tai nederėtų tie dalykai. Stanfordo universitete mūsų uh, stilius yra išlaikyti mokslinių tyrimų uh, integralumą, tačiau taip pat turime e, daug dėmesio skiriame komercializacijai. Aš neskau, kad komercializacija yra įmanoma pagal bet kiekvieną mokslinio tyrimo parinų programą. Tačiau reikia konkrečiai visada vertinti kiekvieną projektą pagal galimybę jį komercializuoti. Ir nedalyti, nedaryti didelių tokių skiriamų linijų. Taigi, mano nuomonė, ES mokslinio tyrimų programos turi nustatyti ryšius ir kelius į komercializaciją ten, kur tinkama. Pateiksiu konkretų pavyzdį Taigi, čia yra bendras pagrindas, kaip mokslinį tyrimą komercializuoti. Problema yra ta, kad aš nematau pagrindo komercializuoti mokslinis tyrimus. Jeigu kairėje turime pilką dalį, kur tai yra e, moksliniai tyrimai pagal septintąją mokslinių tyrimų programą ar aštuntąją, Tuomet reikia kurti kažkokį tai produktą laboratorijoje, prototipą ir po to pateikti į rinką pagal, na, per, per naują bendrovę ar jau nusistovėjęs bendrovės. Šiandien ta linija tarp mokslinės programos ir komercializacijos yra nepraeinama. Nėra galimybių pritraukti bendrovių, konsorciumų, sužinoti, kokie patentai yra jau registruoti, kokie ne ir taip toliau. Pirmiausia, reikia sukurti pagrindą, kaip komercializuoti mokslinius tyrimus, kad būtų galima suprasti, kaip tuos 7 ir 8 mokslinio tyrimo programos veiks. Taigi tolesni žingsniai, e, žalios schemos dalis, kol kas ES mokslinio tyrimų pro programa neegzistuoja. Kokie galėtų būti konkretūs žingsniai, kad tai būtų galima pakeisti? Pavyzdžiui, komercinis potencialas galėtų būti vienas iš e, kriterijų e, ekspertų vertintojų atranka, tai yra galėtų būti investicinio kapitalo, rizikos kapitalo pritraukimas, kurie galėtų vertinti idėjas, man atrodo, yra verti tame, kad e, mokslinės programos rezultatai būtų geriau matomi, pavyzdžiui, centralizuotoje domenų bazėje, kur galima būtų rasti visus patentus, rezultatus. Dabar sunku e, suprasti, kas, kokia intelektinė nusavybė generuojama. Be to reikėtų e, susekti, vertinti rezultatus pagal tai, kiek naujų bendrovių sukūriama, kiek sukūriama pajamų, pardavimo, darbo vietų. Aišku, kai kurie projektai yra grinai teoriniai, kur komercializacija neįmanoma, tačiau komercializaciją nereikėtų užblokuoti e, vertinant projektus. Aš asmeniškai Europos komisijos e, pareigūnų esu e, E, įpareigotas nesvarstyti komercializacijos kaip vieno iš e, kriterijų. Tačiau e, manau, kad jeigu negalvoji apie komercializacijos potencialą, tai tiesiog kenki savo. Labai aiškus vienas tyrimas. Aš esu dirbęs mokslinių tyrimų programuose ir Europos e, kosmoso agentūra yra ap, e, e, nustačiusi struktūrą, kaip komercializuoti savo tyrimus, yra sukūrę ryšius su inkubatoriais, naujais investuotojais, rizikos kapitalu ir labai, būtų, labai lengva būtų susijęti mokslinio tyrimų programą su Europos kosmoso agentūra. Tai yra puikus pavyzdys, galbūt uh, unikalus kur galima siekti komercializacijos e, infrastruktūros ir procesų aspektus e, į komercializaciją. Nekalbėsiu daug apie e, finansavimą, tačiau esu skaitęs komisijos dokumentus ir man atrodo, jie dažnai būna gerai parašyti ir pateikiami geri patarimai. Taigi, keletas kitų problemų, kurios nusipelno dėmesio. Tai yra susijęs su mano darbu Airijoje. Tai yra moks, mokymas, kaip kurti produktus, e, produktų dizainą, renkti mokslinio tyrimų programas, e, kurios e, būtų susijusios produktų kūrimu, kūrimu finansuoti studentų verslumą geriausiose universitetuose, kurti uh, prizų fondą. Dažnai kalbama apie ES naujo centrą Silicio slėnyje. Man atrodo, kad ši idėja susilaukė paramos ir šis komitetas remia tokias idėjas. Norėčiau komitetą už tai pagirti. Na ir pagaliau mums dažnai trūksta duomenų, mes nežinome, kokia yra Silicio slėnio įtaka darbo vietų kūrimui Europoje. Aš manau, kad silicio slėnis prisideda tiesiogiai prie darbo vietų kūrimo Europoje. Mums reikia iš tikrųjų atlikti mokslinių tyrimų, kad galėtume tai patvirtinti. Ačiū. Labai ačiū. Na, iš tikrųjų, tai buvo tikrai informacijos griūtis, kuri mūsų užgriuvo. Taigi, Pamėginsime dabar visą tai apdoroti, suvirškyti ir galbūt suformuoti keltą klausimą. Be abejo, e, mūsų komitete nepavyks turbūt suformuoluoti pilnaverčių diskusijų, dabar liko netiek daug laiko. Tačiau galime pamėginti įsigilinti informaciją, kurią išgirdome. Taigi dabar e, suteiksiu žodį pranešėjai, ponė Merkys. Ir mm, jau kas nors norėtų užduoti klausimą arba kažką tai pridurti, tai prašome, prašykite žodžio. Ačiū. Ačiū visiems kalbėjusiesiems už labai įdomų jūsų įnašą į šią diskusiją. Keletas iš jūsų iš tikrųjų sakėte labai provokuojančių minčių ir ačiū už tai, kadangi tai pagyvina mūsų diskusijas. E, pradėkime nuo paskutinio pranešėjo panaly. Jūs iš esmės, na, jeigu galėčiau išversti, interpretuoti jūsų žodžius, jūs sakote, kad mūsų akademinis sektorius Europoje dirba senamadiškai. tiesąkant, jūs iš esmės teigiate, kad per daug dėmesio skiriama e, fundamentaliesiams tyrimams, teoriniams tyrimams ir e, per mažai dėmesio taikomiesiams tyrimams ir perimui į rinką. Iš dalies tai yra sąlygota to, kad e, daugelis universitetų Europoje negali dalyvauti rizikos kapitale, negali dalyvauti imdami paskolas, jie priklauso nuo viešojo sektoriaus finansavimo, nes tokiu būdu organizuota finansavimo sistema. Ar jūs manote, kad Ir tą patį, tiesą sakant, būtų galima e, paklausti ir pono e, Šublino. E, ar Manote, kad moksliniai tyrimai priartėtų prie rinkos, jeigu universitetai būtų reformuoti, tokiu būdu, kad jie galėtų taip pat dalyvauti, ne tik tai viešajame e, e, finansavime, bet taip pat ir e, E, dalis bent jau mokslinio tyrimų programų turėtų tiesioginę prieigą prie e, privačių lėšų, kas be abejo būtų susijęs tam tikrą komercinę riziką. Jūs taip pat sakote, kad na, gali būti taip, kad e, silikonus lėnis generuoja darbo vietas Europoje, tačiau tada kodėlgi nesukūrus e, silikonos lėnio, e, silicijos lėnio e, Europoje? Ar e, jūs teigiate, kad e, šis silicio slėnio modelis veikia tik to, kad tai yra nesavoškas pasaulinis mazgas, e, kuriame supinė ryšiai iš viso pasaulio? Tiesą sakant, jūsų istorijoje aš apskritai išgirdau tokį niuansą, tarsi, kad jūs labiau domina Aziją, o ne Europą. Ar todėl, kad Azijoje daugiau kritiškai svarbių medžiagų ir e, jums reikalingas toks partneris, kuris e, kitą vertus turėtų tam tikrų išteklių, tam tikrų retųjų mineralų ar panašiai, o Europo šiuo atveju nėra tokia įdomi, nes savo išteklių turi mažiau. Na ir e, taip pat jūs minėjote, kad e, inovacijos pas jūs yra perkeliamas į komercinį masą daug greičiau. Kodėl taip yra, kodėl jūs gerokai lenkėte Europą šią sritį? Pono Šoblino, reikėtų paklausti, ar bankuose taip pat suprantama inovacija. Jūs minėjote, kad visiems reikia lankstumo, atvirumo, laisvės. Tačiau ar yra aiškių kriterijų arba kažkokių tai galbūt ribotų kriterijų, e, e, kurie apibrėžia tai, ko mes norime ir ar tarp jų būtų atvirumas ir skaidrumas? E, taip pat buvo komentarų, kad mes Europoje iš tikrųjų e, esam formalistai ir kartais labiau laikomės tam tikrų šablonų formų, o ne orientuojamės į turinį ir minties laisvę. Taigi, e, kaip galima būtų pritraukti tuos vadinamus verslo angelus ir išorinę patirtį ir ekspertizę kaip mes galėtumėm pritraukti į savo sistemą daugiau šitos patirties, nes šiaip jau, jeigu tos sistemos nebus įdomios, tai be abejo tie visi verslininkai, tie ekspertai turi kitų reikalų. Ir... Dar vienas klausimas, ponai Vasarai. Jeigu jūs minėjote, kad reikėtų kalbėti apie išteklių panaudojimo e, veiksmingumą ir kad tai galėtų būti vienas iš Europos pranašumų. E, E, tačiau jūs taip pat tarsi užsiminėte, kad mes turime per daug visokiausių slėnių, e, santalkų ir panašiai. E, ir jeigu jau jų skaičius per didelis, tai tada kas turėtų spręsti, kad jų yra per daug ir kuriuos šių reikėtų panaikinti. Ar tai turėtų būti kažkoks tai požiūris iš viršaus, kažkas iš viršaus turėtų e, tai nulemti, ar vis dėlto reikėtų tiesiog leisti, kad iš apačios atsisijotų visą tai savaime. Kągi, ačiū. Tai kitas klausimas, ponas Girek. gal tikrai surinkime pradžioje grupę klausimų ir bus tiesiog veiksmingiau. Po to į visus atsakyti. Kągi, ačiū. Aš tiesiog taip pat norėjau išsakyti pastabą <clears throat> po pranešimą, ypatingai po to, kai kalbėjo e, šitas gerbimas pranešėjas iš Suomijos. Man į galvą šauna štai kas inovacijų stoka arba jų žemas lygis, matyt, turi savų priežasčių. Ir aš manau, kad dabartinė inovacijų rinka yra monopolizuota. Ta situacija reikėtų pakeisti. E, su monopoliu reikia susidoroti, jo atsikratyti. Stambios kompanijos, stambios bendrovės kartais blokuoja rinką. Jie pasinaudoja patentais, kurie užblokuoja kitus inovacijų šaltinius. Kita vertus, mažos nes įmonės arba inovatoriai, kurie dirba universitetuose ar kitur, kartais turi laukti 3-4 metus, kol jų patentai bus patvirtinti. Na ir tai yra turbūt problemos šaknis. Jeigu būtų kažkoks kitoks būdas, aš dabar galvoju apie europinį patentą, tačiau galbūt elektroninę patentų sistemą, kuri veiktų greitai arba kuri galbūt būtų nemokama, kuri leistų užregistruoti e, atradimą ir garantuotų inovatoriams jų teisės. Aš manau, kad inovacijų judėjimas sustiprėtų ir išsiplėstų, kadangi atradimų gali labai daug. Iš tikrųjų, štai vienas rusų autoris yra parašęs e, knygą Inovacijų algoritmas ir įrodyta, kad e, naudojant tam tikrą algoritmą faktiškai galima išrasti beveik bet ką. Taigi šis visuomenės potencialas, novatoriškumo e, potencialas visuomenėje yra labai didelis, tačiau jam, trūk, jam realizuotis trūksta tam tikrų prielaidų. Man labai patiko tai, ką kalbėjo e, suomio ekspertas, nes e, jo mintis man yra artimesnis. Aš manau, kad mūsų mintis daugiau mažiau nukreiptus vieną kryptimą. Kągi, ačiū. Toliau pansodį. Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū už tokius kokybiškus kalbėtojų pasisakymus. Esu pranešėjas, kuriam paskirta vertinti e, septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą. Kadangi labai mažai laiko buvo skirta e, mano klausimui, tai norėčiau tuo pasinaudoti ir dabar užduoti klausimus kalbėtojams. Komisija turėjo savo e, pranešimą paskelbti 2010 metais ir galiausiai tik tai vakar tai buvo padaryta. Ko gero dar nespėjote su tuo susipažinti. Tik dabar atsirado trys nauji elementai. Pirmiausia, naujos politinės institucijos buvo paskirtos 2009 metais nauja Europos komisija, naujas Europos parlamentas, tiksliau nauja kadencija. Kitas naujas dalykas. Šiuo metu Europoje kaip ir žlunga Lisabono strategija. Visi žinome, dėl ko valstybės norės, e, narės, atsiprašau, nekoordinuoja savo pozicijos su ES tiek mokslinių tyrimų e, srityje, tiek e, stabilumo faktus rytie, tiek finansiniais klausimais. Ir dabar esame parengę naujas gairias Europa 2020. Na ir trečias naujas dalykas yra ekonominė situacija. Septinta bendroji programa buvo e, susidėrėta 2006-2007 metais, galiausiai buvo nubalsuota 2007 metų 13 metų laikotarpį. Taigi sprendimas buvo priimtas dar iki krizės. Dabar kaip tik esame jau krizės vidur, vidurį pasiekę, dar lieka keletas sudėtingų metų mums. Ir dabar ta programa liks dar galioti 11, 12, 13 metais. Didžiulės sumos yra išnaudotos - 51 milijardas eurų. Ir tie pinigai daugiausia pabaigai yra palikti šios programos. Tik dabar per ateinančius metus e, turime daug lėšų numatyta. Ir ar tie nauji aspektai gali kažką tai pakeisti septintoje bendroje programoje? Šiuo metu e, komisijoje, kaip ir klausimai, konsultacijos su ekspertais vyksta, praktiškai ekspertų nuomonės e, nukopijuojamos ir įtraukiamos į strategiją, tačiau uh, Mes juk negalime sakyti dabar, kad e, didžias, didžiausias viltis dedame į aštuntąją pagrindų programą, tuo tarpu, kai septintoji dar nėra pasibaigusi. Ar jūsų manimų jau dabar galima būtų kažką tai pakeisti septintoje bendroje programoje tam, kad iš to laimėtų Europos ekonomika? Ačiū. Pone Gotieres Kortinės. Ačiū. Pirmininkė, man taip patiko tai, ką išgirdau, kad norėčiau dar kartą visą tai perklausyti ir peržiūrėti. Aš galvau, kad kalbėsime apie inovacijas. Tačiau atrodo, kad e, mentaliteto institucijų kultūros rytyje reikėtų daug ką peržiūrėti atrodo, kad iš visų e, pareiškimų ryškėja, kad reikia keisti ES valstybių narių biurokratų požiūrį į inovacijas. Čia kaip ir reglam, ES reglamentuotojo sindromas atsiranda ir vos ne religinė prasme yra valdžia suvokiama, e, teisės aktai yra nuleidžiami žemyn be jokio lankstumo, e, tuo tarpu, kai e, žemesnis sluoksniai yra daug lankstesni. Reikėtų galbūt keisti tą linijinį požiūrį ES. Juk pasaulis nespėja sekti visų tų iniciatyvų. Uh, Dabar aplinkos saugos rytyje turime REACH reglamentą. REACH reglamentas apima uždraustas medžiagas. Ir man tai yra kaip ir, man atrodo, kad tai yra kaip ir stabdis inovacijoms. Mūsų visuomenė yra labai kompleksiška, tai, tarkim, kad ir pesticidų srityje, kas kiekvieną dieną susidurėme su problemomis. Čia yra, atrodo, kad sumaišoma daug skirtingų dalykų. Štai, pavyzdžiui, teisės aktai dėl pesticidų leidžiami yra šiaurės regionui, o ne pietų regionui. Juk štai dabar Yra daug pesticidų vis dar naudojimų, dėl kurių žūva bitės ir invazinės iš Afrikos atkeliaujančių rūšių atvejais taipogi nėra apimtas reikėtų galbūt ES šios klausimus apimti ir reikėtų pasižiūrėti, ar ES teisės aktai kopijuojami žodį žodį nacionalinėje teisėje nėra stabdis inovacijoms. Būtent tai reikėtų apžvelgti. Na, ir reikėtų pasižiūrėti, kiek tas principas brangiai mums kainuoja. susikloščius e, linijiniam požiūriui reikėtų atsižvelgti į sistemos kompleksiškumą. Valstybių narių biurokratija negali žengti tokiu pat ritmu, kaip kad, pavyzdžiui, inovacijos. Kiekvieną dieną mes tai matome, kokiu ritmu e, tai yra plečiama. Pakanka Facebooką pasižiūrėti ir panašiai mums dabar nuolat yra dedamos ribos kažkokios tai, e, vis laukiame, kol viskas bus nuspręsta biurokratiniu lygiu. Čia yra didžiausias iššūkis, reikia drąsiai pasielgti, drąsius sprendimus priimti. Ko gero nieko nėra labiau politiškai nekorektiško, negu kad priimti visuomenės interesui prieštaraujančius sprendimus. Atsiprašau, kad taip jausmingai kalbėjau, bet ši tema atrodo to reikalauja. Ačiū pirmininkė, buvo labai įdomus klausimai, norėčiau padėkoti pranešėjai sekretariatų ir kolegoms, kurie atėjo į šį klausimą. Turiu keletą klausimų, pabandysiu susitelkti į juos. Pirmasis kai naujovės pagal sutartį tapo ES kompetencijos rytimi, turime apibrėžti, kas geriau galėtų būti daroma valstybių narių ir kas ES. Kadangi valstybės narės taip taiko taupimo programas, atrodo, jos ant savo pečių visko nenori nešti, todėl būtų lengviau galbūt uh, argumentuoti, ką galima būtų padaryti ES lygmenių. Galbūt jūs galėtumėte pasakyti, ką Europa galėtų daryti geriau. Antra, aš esu pranešėję mažų įmonių akto klausimų. Anksčiau mano pravardė buvo ponia naujovė. Tačiau dabar norėčiau užduoti klausimą, kiek yra galimybių naujovėse. Ar yra nuomonių, kad sėkmė, kurios pasiekme, ar tai 1 procentas potencialo, 20 procentų, ar žinome, kokio dydžio tas potencialas yra. Nes jeigu nežinome, kokio dydžio sėkmės norime pasiekti, tai galime eiti bet kurią kryptimį Ir norėčiau pasinaudoti Suomijos kolegos idėjomis. Jeigu Europa ir toliau taikys taupimo priemonės, galbūt finansų prasme tai yra gerai, tačiau jeigu uh, taupysime ir mąstymo prasme, tai Europa žlugs. Turime, naudoti, turime daug galvoti apie naujoves. Turime problemų, kaip užtikrinti mažoms įmonėms finansavimą. Tačiau jeigu informacijos mažos ir vintinės įmonės turėtų informacijos, kaip gauti finansavimą, tai jos susirikiuotų į eilę iki Paryžiaus. Taigi turime ribotų išteklių, todėl informacijos monopolija yra svarbi. Turime tai pakeisti, kad tų lėšų yra ir informacija, kaip jas gauti, e, yra svarbu. Ponas Kelis. Ačiū, ponia pirminkė. Aš negirdėjau visų pasisakymų, nes dalyvavau naujovių e, seminare, kuris vyko viename universitete. Todėl Tikiuosi, kad naujovus rytė Europą dar gali pasivykti likusi pasaulį. Prieš kalėdas dalyvau delegacijoje į Junktinės valstijas ir mes lankėmės Silicijos slėnyje, matėme veiklą tenai, lankėmės didžiausiose bendrovėse Intel, Google, Cisco, eBay ir tikrai galime pritarti, kad reikia daugiau ryšių su silicio slėniu. Porą dalykų, dėl, apie kuriuos kalbėjo ponas Ly. E, aš džiaugiuosi, kad jis mus pakritikavo, nes per dažnai mes esame čia giriami. Jis kalbėjo 7-ąją mokslinio tyrimų programą apie tai, kad komercializavimas nėra kritikos dalis analizuojant projektus. Tai yra pasenas, pasenęs požiūris. Man tai yra tikras šokas, nes reikėtų įsivaizduoti, kad bet kurioje programoje, kurią finansuoja ES, ypač kiek tai su, su moksliniais tyrimais, tai turi būti ir, e, kalbama apie mokslinius tyrimus ir e, tų tyrimų rezultatus, tai turėtų būti e, svarbu ir komercializacija turėtų būti svarbi dalis tų rezultatų. Kaip jūs sakėte, Amerikoje e, nekritikuojama už nesėkmę. Tai a, e, yra kultūros dalis, tačiau ir tai suprantama. Tačiau, kai komercializacijos aspektas nėra vienas iš kriterijų vertina, vertinant e, mokslinius tyrimus, tai yra iš tikrųjų keista. Antra, man iššūkis buvo jūsų mintis, kad kai kurie universitetai yra naujovių kliūtis. Jeigu pakalbėtumėte su tais universitetais, jie sakytų, kad jie yra pasauliniai lyderiai. Sėdėdami savo mm, dramblio kaulo bokštuose ir žvelgia iš aukšto į pasaulį. Taigi turime girdėti tokią kritiką, tačiau Aš tikiuosi, kad įvyks pokyčiai. Ar jūs pamatėte kokiu nors pokyčiu Europos universitetuose, kai e, jie nebėra e, naujovių kliūtis, o palengvina tas naujovės? Taigi, reikėtų pasitengti, kad universitetai arba būtų e, progresyvus, arba iš vis išnyktų. Ačiū. Ačiū, ponia pirmininkė. Pratesu tai, ką minėjo kolegos. Iš esmės, daug ką, ką norėjau pasakyti, paminėjo kiti. Noriu padėkoti visiems, nes daktaro Ly pagalba pamatėme labai svarbių aiškių dalykų. Tai yra nauja alternatyvi perspektyva mūsų perspektyvai Europoje, tam kaip mes viską įsivaizduojama palyginti su žvilgsniu iš silicijos slėnio. Turiu keletą klausimų poro ponui Šublan. Kaip Jūs apibūdinate, kuri bendrovė yra inovatyvi ir kuri ne? Man atrodo, kad tai padaryti yra labai sunku. Atsižvelgti į mūsų europinę patirtį, administracinės procedūras, labai dažnai yra sunku nustatyti būtent tai. E, kaip sakė kolegos, dažnai mes nepasikėme žmonėmis, todėl priveršime juos pildyti tuos e, visus dokumentus, anketas, e, yra daug biurokratijos, argi tai nėra kliūtis nustatant, kuri nu, bendrovė yra inovatyvi ir kuri ne. Nes dažnai tai galima pamatyti tik tai vėlesnėje stadijoje, kai jau kažkas pateikiama į rinką. Antras klausimas būtų ponui Ly. Prieš mane kalbėjęs kolega paminėjo svarbų dalyką. Kokia jūsų manimų yra simtosios pagrindų programos didžiausia problema, nes išdalėjama didžiulė suma piniga, pinigų moksliniams tyrimams, plėtrai ir naujovių strategijai. Tačiau tuo pat metu reikia tiesiai pasakyti, kad komercializavimas Europoje yra kaip ir e, negražus žodis. Mes tiesiog bijome e, to komercinio elemento, nes mums atrodo, kad tai būtų kažkokia vagystė, jeigu mokslinis tyrimas paverčiamas komerciniu produktu. Vadinti kažką komerciniu yra žema ir panašiai ir su kitomis skleis fondais, ne tik e, šiuo. Kai regioniniai fondai yra e, tyriami ES, tai jie gauna minusus dėl to, kad e, gali būti kažkokie projektai komercializuoti. Tai tarsi ir piknaudžiavimas kažkoks. Žinau, apie vieną projektą, kai buvo vertinamas informacinių technologijų universiteto centras, centras turinti didžiulį na, nuskaičiavimų potencialą. Na, ir visi žinome, kad sunku įvertinti, ar tai bus grini moksliniai tyrimai. Ir nedaug dėvė atsiras kažkoks komercinis elementas. Patys nusistatome tokias kliūtis, investuodami į ką nors, ar neturėtų būti akivaizdu, kad mes norime sulaukti geresnių rezultatų BVP prasme, e, komercinė sėkmės prasme, taip mes kuriame kliūtis. Ar tinkamas būdas taip, e, e, ar ne, ne, ne taip reikėtų reformuoti 7 pagrindų programų? Taigi noriu padėkoti Jums už labai įdomų klausimą, kuris buvo vienas įdomiausių Europos parlamente, bent jau iš mano patirties. Ačiū. Turime šiek tiek laiko atsakymams. Turbūt nepavyks atsakyti į visus klausimus, bet galbūt galėtumėte pabandyti atsakyti į keletą, kad galime išklausyti visų. Na ir pirmiausia, kairėje, ponas Šublan. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar porą aspektų norėčiau apimti. Technologijų perdavimas, e, ryšys tarp universitetų ir rinkos. Prieš 8-9 metus gavome iš e, tyrimų mokslinio direktorato lėšų šiai sričiai ištirti, kaip gerinti tą ryšį. Na, pagal bendrąją programą buvo numatę, kaip finansuoti tai, bet galiausiai nepavyko. Taigi ieškojame kitų finansavimo šaltinių. Tuomet važiavome į Kaliforniją, į Izraelį, pasižiūrėti, kokiegi modeliai yra veiksmingi bandėme intervencinį modelį nustatyti. Tačiau iš esmės technologijų perdavimas nėra visur įmanomas. Šalia universiteto dar reikia ir finansinės struktūros. Negalime juk investuoti į universitetą kaip administracinę struktūrą. Reikalinga yra atskira teisinė struktūra, kurioje kaip akcininkas dalyvautų universitetas. Ir šioje teisinėje struktūroje būtų aiškiai nustatomas ryšys tarp intelektinės nusavybės, mokslininkų Ir, pavyzdžiui, Skandinavijoje, Junktinėje karalystėje šis modelis yra labai išplėtotas, bet, pavyzdžiui, tokiose šalyse, e, kaip, pavyzdžiui, Prancūzija, labai sudėtinga yra tai padaryti. Ispanijoje lygiai taip pat sudėtinga tai padaryti. Jeigu būtų daugiau lėšų, tai be abejo galima būtų e, daugiau tai plėtoti. Taigi reikalinga yra e, specifinė finansinė struktūra. Negalima investuoti į universitetus. Ir kitas aspektas, kurį norėjau čia paminėti, Tai yra e, dirb, darbas kartu, reikia sinergijos ieškoti. Kartais e, iš Europos ar nacionalinių politikų e, prašoma tyrimų centrų, klasterių kurti. Štai, pavyzdžiui, viena šalyje yra 40, 30, 50, 60 tokių centrų. Neįmanoma tokiu principu dirbti. 12, 15 klasterių Europoje pakaktų. Specializuotose sritise jie turėtų dirbti juk negalime tiesiog nusėti Europos technologiniais centrais reikalingi lyderiai, kurie sudarytų tinklą. Na ir kitas inovacijų aspektas. Jūs čia kalbėjote apie prieštarą. Aš sakiau, kad reikia aiškių e, apibrieščių ir kartu lankščių apibrieščių. Tai yra labai sudėtinga. Būtent todėl ankstesnioji e, PIK programa, konkurencingumo ir inovacijų programa buvo skirta visiems. Dabar tinkamumo kriterijai kokie. Ar turi įmonė taikyti novatorišką procesą, ar sukurti novatorišką procesą, kokie turi būti kriterijai. Juk reikia ne vien tik tai na, reikia visą tai apimti, nes apibrieštis turi būti aiškios. Mes, investicijų fondas, esame didmenininkai tam tikrą prasme, mes nedirbame konkrečiai su įmonėmis. Mes dirbame su bankais, su investicijų fondais. Mūsų tikslas yra e, teikti lėšų tam, kad bankai, tam, kad e, fondai investuotų įmonės. Mes tiesioginio ryšio su mažomis vidutinėmis įmonėmis neturime. Na taip, jų ateitis mus domina, tačiau konkrečiai su jomis dirba bankai ir fondai. Reikia padaryti taip, kad bankai e, neturėtų e, gražinti tų lėšų. Nes bankai tokiu atveju nebenori tokiu principu tokiau dirbti. Finvero institucijos Suomijoje atstovą teko šio klausimų pakalbinti ir jis man sakė, ne, ne, mes ES sistemų nenorime, nenorime jokių čia finansinių instrumentų, nes tai pernelik sudėtinga. Taigi reikia suteikti jiems aiškumo ir saugumo jausmo tam, kad jie dirbtų su e, europiniais fondais. Ačiū. Manau, kad skambėjo keletas labai gerų minčių tiek teiginiuose, tiek ir pareiškimuose, tiek ir klausimuose. E, na ir e, bendrant galėčiau pasakyti, kad štai e, viena iš minčių buvo ta, kad šiandien Europoje nepakankamai atsižvelgiami komercializavimo tą aspektą. Na ir Iš tikrųjų, viena vertus mes suprantame, kad yra tam tikras taisyklės, reglamentavimas, kita vertus e, vertinimo procesai atranka ir šiuo, šiuo atveju vertina daugiausiai akademikai, mes be abejo vertiname jų patirtį, tačiau jie nelabai ir galės įvertinti komercializavimo e, galimybės. Taigi mano rekomendacija būtų iš esmės būtų dviejopa. Iš vienos pusės reikėtų keisti kriterijus ir kita vertus reikėtų pritraukti daugiau žmonių su pramonės patirtimi įvertinimo procesą. Tai vienas klausimas buvo, ar nėra per daug įvairiausių slėnių, ar nėra per daug įvairi struktūra. Na, aš galiu pasakyti, kad Europos turbūt negalime perdirbti, ją reikia priimti tokia, kokia jinai yra, tačiau be abejo galime dabar pasiemti idėjų, kurios skatintų bendradarbiavimą. O jeigu bendradarbiavimo nėra, tai tada turėtumėm leisti laisvą konkurenciją tam, kad laimėtų geriausiai. Aš manau, kad iš tikrųjų tai turėtumėm padaryti ir bet kuriuo atveju turbūt pasaulyje tie dalykai vyksta, taigi tendencija nėra bloga. Buvo e, komentarų dėl e, PR, dėl patentų. Be abejo, patentai yra būtini, nes e, be jų niekas neinvestuos. Kita vertus, biurokratija, tas uh, laikotarpis, kurį reikia patentų išduoti, yra per ilgas. Uh, aišku, turi būti kažkokia tai kokybės patikra. Uh, negalime staigiai peršokti nuo vieno kraštinumo prie kito. Taigi turime mažinti biurokratiją, kartu užtikrindami, kad būtų patikrinta patentų kokybė. Uh, Dar viena mintis nuskambėjo, kad viena vertus mes liktai norime aiškių kriterijų, kita vertus sakome, kad reikia daugiau lankstumo. Tai klausimas būtų, ar tai savaime nėra prieštaravimas. Mano atsakymas būtų ne. Aš jau pateiksiu pavyzdį iš Soko. E, Soko e, yra tam tikras e, apibrieštas veiklos Ai, atsiprašau, kaip pakalbėkime apie futbolą. Štai futbole mes turime aikštę ir e, jos ribos aiškiai apibrieštos ir e, tose ribose be abejo vyksta visas judėjimas, visas žaidimas. Taip ir mes pabandėme apibriežti vieną vertus aiškę sritį, kurioje, tarkim, už kurios ribų nebūtų išeinama, kita vertus egzistuoja tam tikros taisyklės, e, pagal kurias yra žaidžiama. Jūs minėjote, kad reikėtų kriterijų, kad mažiau kištusi valstybė, daugiau kištusi arba daugiau dalyvautų verslininkai ir verslininkai prisidėtų prie tų kriterijų formulavimo, kad būtų supaprastintos taisyklės. Na ir dar e, viena svarbi tema dėl silikonų slėnio. Aš e, galiu tikrai pritarti visiems tiems privalumams, pliusams, e, kuriais garsėja silicijos slėnis. Tačiau E, galima pasakyti, kad e, Kinijoje, Šanhajuje e, yra dar sėkmingesnių pavyzdžių. Kitaip sakant, galima pasakyti, kad Šanhajuje atsirado niekiek nemažiau sėkmingas pavyzdys. Dabar mes darome su Rusija, Skokovo mieste irgi kūrėsi toksai slėnis. Taigi, aš manau, kad Silicijos slėnio idėja yra be abejo puikiai idėja, tačiau ji jau dabar po truputį kopijuojama, perkeliama į kitas pasaulio dalis ir turime be abejo pritar, priimti ir tai, kad pasaulis skiriasi. Pasaulyje egzistuoja skirtingos kultūros. Ir e, JAV pranašumas galbūt yra tas, kad e, vėlgi ten yra nebaudžiama už nesėkmės. E, jeigu Silcijos linija kažkam tai nepavyko projektas, jie tiesiog vertina tai kaip sukauptą patirtį, o ne praranda ryštą toliau veikti. Be abejo, mūsų atveju <clears throat> reikia keisti ne vien tik tai reglamentus, reikia keisti ir pačią mąstymo kultūrą ir daugelį kitų dalykų. Bet kuriuo atveju tai yra europinė kultūra, mes tengiamės liberalizuoti taisyklės, bet susidurėm ir su tradicinėmis problemomis, kitokio tipo problemomis. Kągi, ačiū. Toliau daktaras Kortal. E, labai trumpai, kadangi aš atstovauju mažoms silpnėms įmonėms, tai yra toms, kurios iš tikrųjų dirba gyvoje rinkoje, e, betarpiškai su jais susiduria, tai galiu tai pritarti, kad e, daugelio jų pozicija, kad na, pagrindinis uždavinys dabar yra E, prieiti prie kažkokių tai lėšų, gauti pirmiausia tų pirminių lėšų, startinį kapitalą. Ir jeigu šios problemas nes, ne, nebus įspręstos, tai be abejo ateityje e, mes matysime aplinkui tik tai mažiau ir mažiau įvairiausių inovacijų. Jeigu mes sutiksime, kad mažos ir vidutinės įmonės yra svarbus, svarbios grandis inovacijų grandinėje, o aš su to sutikčiau, kadangi jos iš tikrųjų yra linkusios prisimti riziką. E, ir, E, galbūt netgi kartais nebijo, e, rizikuodamas išlūkti, tačiau be abejo turi būti sudarytos sąlygos, turi būti pirmiausia kapitalas, kuris sudarytų jam sąlygas tai daryti. Kągi, ačiū. Toliau, ponas Bazara. Mikrofonas nejungtas. There was a question from Rapporteur Marquez on, on Panaši taip pat klausė dėl e, išteklių panaudojimo efektyvumo ir e, ar nėra pernelik daug tų įvairių slėnių vadinamųjų. E, galima be abejo kalbėti apie požiūrį iš viršaus į apačią, iš apačios į viršų, tačiau taip pat reikėtų galbūt pastebėti, kad e, kai kurie iš tokių vėl tiesiog vegetuoja, jie neveikia realiai, ten gal sėdi vienas asmo, kuris sakinėja elektroninio pašto žinutės ir viskas. Taigi kaip profesorius įkalbėjo, tai jeigu mes e, e, tik tai laikysimės to požiūrio iš viršaus e, į apačią, tai vargu ar problemai įsispręs. Turi būti kažkokia tai iniciatyva, kažkokia tai skatinimo priemonė, kur leistų konkurencijai išspręsti daugelį šitų problemų, nes kitaip ne viena tokia sandalka, ne vien suksis lėnis paprasčiausiai bus pasmerkti vegetuoti. Uh, E, kita vertus, e, inovacijos be abejo susijusios iniciatyva. Taigi, e, manau, kad reikėtų derinti tiesiog vieną vertus kūrybiškumą, atvirumą, aktyvumą, kitą vertus derinti tai su finansavimo galimybės. Na, pabaigai, panas Lyp. Mane labai padrasino tai, kad parlamentarai paminėjo Facebooką. Džiugu. Ačiū. Aš esu aktyvus Facebooko vartotojas ir norėčiau paklausti, kiek uh, asmenų, pavyzdžiui, naudoja LinkedIn sistemą. E, tie, kas to nedarote, paraginčiau jūs tai padaryti, prisijungti, kadangi iš tikrųjų tai labai padeda palaikyti ryšius, susitikti su tam tikrais asmenimis. E, e, E, siliko, silicio slėnyje iš tikrųjų e, Facebookas ir LinkedIn sistema e, praktiškai yra kasdieniai darbo įrankiai, tai nebėra tik paauglių žaidimai ar bendravimo priemonės. Deja, mane liūdna tai, kad čia tuomet iš Čekijos paminėjo, komercializavimas skamba kaip savotiškas, na, keiksmažodis ar kažkoks tai nesnatūrinis žodis kitur e, aš esu susidūręs su kitokia problema, pavyzdžiui, moksliniai tyrimai skamba kaip kažkoks, sakys, maždis e, e, pramoninkų tarpe, pramoninkų lūpose, kada jie galvoja apie akademinę bendruomenę. Tiesą sakant, e, Europa yra laiminga to, kad jie turi daugybę puikių pasaulinės klasės universitetų, mes puikiai žinome šias institucijas ir universitetai e, stengiasi kelti savo lygį. Man pačiam teko lankytis ne viename universitete, kur moksliniai tyrimai iš tikrųjų e, daromi tiesiog vardan e, profesorius intereso, tai yra jam tai yra įdomu ir jisai e, visą tai daro, tačiau nelabai yra domasi, kaip, pavyzdžiui, bus sprendžiamas intelektinės nusavybės problemos, kaip bus platinama atrasta medžiaga ir panašiai. Na ir kol universitetų sistema neveiks teisingai, inovacijų sistema irgi nefunkcionuos. Tai yra tiesiog pasaulinis principas ir pasaulio mastu universitetų sektorius, mano akimis, yra, na, be ne didžiausia kliūtis, didžiausias uh, kamštis, kuris uh, stabdo inovacijas. Ir kalbu ne tik apie Europą, ir Latino Amerikoje, ir Indijoje, ir daugelį kitų vietų. Um, tiesiog reikėtų apskritai peržiūrėti tos modelius, kurių pagrindų yra kuriami universitetai. Aš manau, kad uh, viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko daugybė Europos universitetų e, turi sunkumų persitvarkyti, yra to, kad modeliai buvo sukurti XIX amžiuje arba XX amžiaus pradžioje. Ir panašius modelius matote kitose pasaulio dalyse, Latino Amerikoje ir panašiai. Tai yra e, prielaida buvo, kad pagrindinis universitetų vaidmo yra mokyti ir, na, galbūt renkti darbo jėgą. Ir Galbūt šiek tiek taip pat jie turėtų užsimti moksliniais tyrimais, mokslinė veikla. E, Stanfordas, e, MIT, Berklis, Harvardas ir kitos mokyklos visų pirma yra mokslinių tyrimų universitetai, kaip mes juos atbūdiname. Mes samdome profesorius pirmiausiai pagal jų mokslinio tyrimo potencialą, mes e, juos aukštiname taip pat pagal jų mokslinio tyrimų rezultatus, pagal paskelbtų straipsnių kiekį, pagal jų išleistų studentų kokybę. E, paruošimo kokybę. E, mokymas yra svarbus procesas, bet tai nėra pagrindinis kriterijus. Ir kai universitetas orientuotas pirmiausiai yra į mokymo procesą, kai e, profesoriai samdomi ne pagal savo mokslinius nuopelnus, o pagal mokymo akademinius nuopelnus, tai labai sunku yra pakeisti universitetą ir e, priversti jį e, užsimti moksliniais pasaulinės lygio tyrimais, kadangi iš tikrųjų žmonės, kurie gali būti puikus mokytojai, ne visada yra geri tyrėjai. E, tai daugeliu atveju susiję taip pat ir su daugeliu Europos valstybių teisinė bazė, kuri reglamentoja universitetų veiklą. Ir aš kol kas pasigendu diskusijos Europoje, kuri tiek detaliai e, svarstytų e, apie institucinius universitetų modelius. Ir jeigu universitetai nebus orientuoti į mokslinius tyrimus, visada, visada jums iškils problemų. Uh, su administracijomis, su personalu, nes jie bus orientuoti pirmiausiai į dėstymą, į mokymą. Ir, ir e, aš manau, kad tai yra didžiulis iššūkis. Šį iššūkį dabar, pavyzdžiui, E, priemė Indijos universitetų sistemą. E, Indijoje pirmiausia irgi buvo orientuojamas į mokymą, tačiau dabar pradėta vis daugiau ir daugiau orientuotis į mokslinius tyrimus. Ta pati labai agresyviai daro Kinija. E, Latino Amerika atsilieka ištisus dešimtmečius, kadangi jie vis dar tebesiorientuoja į mokymo modelius. Taigi be abejo, šie klausimai visų pirma labai giliai paliečia institucinę struktūrą. Ir būtų gerai, kad Europoje šios diskusijos būtų garsesnės, kadangi jeigu pamatai bus pakloti teisingai, tai paskiau visa sistema irgi stovės tvirtai. E, kiek man dar laiko skirsite, tiesą sakant? Dar keletas komentarų. Noriu pasakyti aiškiai, kad Stanfordas neprima e, rizikos kapitalo, mes esame privatus e, universitetas ir mes nesame pelnų siekianti įstaiga. Finansavimas Stanfordui gaunamas iš mokslinio tyrimų subsidijų, kurias skiria vyriausybė, taip pat iš įvairių kompanijų, fondų ir panašiai. Toliau be abejo yra e, studentų mokami mokesčiai už mokslą, tačiau taip pat yra einamosios išlaidos, kurias mes dengiame iš e, tam tikro investicinių fondo. E, biudžetas yra 3 milijardai dolerių ir 1,8 milijardų yra lėšos skirtos moksliniam tyrimam. Mes tiesiogiai su rizikos kapitalu paprastai niekada neturime reikalų. Bendrovės, kurios gimsta iš mūsų veiklos, yra susijusios per licenzijas, per kitokias operacijas E, e, e, mes esame girdėję ne vieną pavyzdį Europoje, kada, pavyzdžiui, jeigu gimsta kažkokia tai bendrovė, kuri nori pasinaudoti mokslinio tyrimo rezultatais, tai vos ne visa universiteto valdyba turi patvirtinti ir leisti tai padaryti. Pas mus tikrai taip nevyksta. Kartais mes. Mes turime tyrėjų, kurie daug laiko skiria paprasčiausiai tam, kad suprastų alternatyves sistemas. Jie, jie, jie, jie vaikšto po, po universiteto teritoriją, tikrina laboratorijų veiklą, analizuoja kitus veiklos modelius ir panašiai. Dabar dėl bankroto įstatymo. Iš tikrųjų, e, bankrotas, kad jis gali būti skausmingas procesas, kuriuo metu žmonės praranda ir visą savo nusavybę, ir namus, ir, ir, ir ką tik tai ne. E, tai buvo skausmingas dalykas, tačiau. Um, E, mes manome, kad Europoje reikia reformuoti bankroto įstatymą, e, kad žmonės nebūtų visam gyvenimui pasmerkti vien dėl to, kad jiems nepavyko kažkoks tai verslo bandymas. E, dėl to šitą sistemą reikėtų peržiūrėti. Manau, kad esame tam tikrų prieštaravimų tarp Europos integracijos ir inovacijų tikslų. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbėsime apie P7 ar P8, jeigu komercinis tikslas būtų labiau akcentuojamas, tada klausimas yra, ar a, a, e, tos a, e, naujai atsirandančios kompanijos būtų įsidėšusios to lygiai visoje Europoje, greičiausiai sakymas yra ne. A, kadangi yra ne vienodas rizikos kapitalo pasiskirsimas, ne vienoda verslo patirtis ir paprastai. E, tokiu atveju atsiras tam tikrų įtampų ES, jeigu, pavyzdžiui, komerciniai rezultatai staiga bus paskirsti tik tai per keletą e, valstybių, kurios e, plačiai dalyvavo FP7-8 programų projektuose. Taigi jūs turite e, kartą apsispręsti, kas yra svarbiau, ar Europos sanglauda ir ar, ar priešingai inovacijos, darbo vietų kūrimas ir panašiai. E, Šanhajų paminėjote. Taip, Šanhajus iš tikrųjų e, tampa labai svarbiu naujų klasterių pasauliniu mastu, pasauliniu mastu. Sakyčiau, Šanhajus dabar e, yra didžiausias Siltus Lenio varžovas ir manau, kad Europoje nieko panašaus net iš tolo nėra silicio e, slėnis iš tikrųjų yra unikalus, ta prasme, kad pakartoti jo patirtį yra labai sunku. Aš vėlgi galiu tik tai pakviesti jūs apsilankyti Stanfordo universitete, kad patys įsitikintumėte. Kas dar? Dar vienas e, esminis klausimas, kurį uždavė e, Ispanijos kolegė. E, buvo tai, kad mes žengėme į pasaulį, kai techninis e, kompleksiškumas, sudėtingumas e, auga geometrinė progresija. E, visi šie procesai spartėja ir spartėja. Ir jeigu centralizuotas sprendimų prieimimo procesas ir centralizuotas institucijos įtraukiamos į šį vis sudėtingesnį, vis sparčiau besidinti pasaulį. Klausimas yra, ar iš tikrųjų uh, E, e, tai tinkamas modelis priimant sprendimus ekonominės raidos e, klausimais. Man pačiam, pavyzdžiui, kyla rimtų klausimų, kiek šitas modelis gyvybingas. Dėl to mes Silčius Lenėje stengiamės vyriausybę laikyti kuo nuošaliau nuo visų procesų. Mes tikimės, kad pirmiausia ta piliečių iniciatyva, betarpiška iniciatyva yra svarbiausia ir mes stengiamės, kad visi procesai pirmiausiai kiltų iš apačios. Be abejo, reikia abipusio požiūrio turbūt JAV kai kuriais atvejais mes pasigendame to centralizuoto kontroliavimo arba tam tikros politikos koordinavimo. E, tačiau turi būti tinkama pusiausvėra. E, kalbant apie inovacijas, e, <clears throat> Europoje mes matome, kad daugybė milijardų eurų buvo įlieta į įvairių slėnių kūrimą, įvairias partnerystės e, kampanijas ir panašiai, panašiai, mokslinius tyrimus, inovacijas, tačiau kągi tai davė darbo vietų prasme, aš akivaizdus rezultato ne, ne, nematau, pavyzdžiui. Kągi ačiū už galimybę pasakyti ir pasidalinsiu jumis keliomis mintimis. Pirmininkas, dėkoju mūsų svečiams ir ponai Merkis už šio klausimo organizavimą. Diskusija tikrai buvo puikiai. Dabar iš tikrųjų pradedame suprasti, kas yra svarbu ir reikalinga naujovėms. Dabar, pane Merkės, noriu padėkoti visiems atvykusiems. Taigi, svarbiausias klausimas buvo, kas yra naujovės, kas yra naujoviška idėja, tai yra naujoviška idėja sėkmingai gyventi rinkoje. Kaip, kas tai bebūtų, mes norime, kad tai būtų greičiau, tikslingiau būtų skirta sprendimams ir kad tai vyktų Europoje. Tam mums reikia daugiau dėmesio, daugiau finansų, didesnio stabilumo ir paprastumo. Daugiausia viso ko, iš viso to reikia ambicijų ir siekių. Turime daugiau mini Manhattano projektų Europoje ir žmogaus menulėje taip pat Europoje. Tam reikia pakeisti požiūrį, stiprinant kūrybiškumą Reikia ir drąsos. Reikia drąsos priimti sprendimus ar kažką pamiršti. Reikia apibūdinti tuos iššūkius, kurie yra didžiausi ir apibūdinti kelius pasiek, juos pasiekti. Tikriausiai daugiausia, dauguma šių idėjų jau buvo pateikta pranešimo projekte dėl naujovių sąjungos. Ačiū už jūsų indėlį ir iki šio klausimo. Na ir kviečiu visus e, e, e, prisijungti prie tolesnio darbo ir nustokime reguliuoti kūrybiškumą ir naujoves. Labai ačiū. Šiandien viską sustiksime vasario mėnesio pabaigoje.